Wprawdzie czekałem, aż poseł Agniu przypomni mi, że trzeba zaczynać. Laukiau, kad panagi primintų man, jog turime pradėti ir galų galia, manau, atėjo metas pradėti. Dar kartą pakartos, laukiau, kol priminsite man, kad metas pradėti, kadangi paprastai, būtent jūs man priminate, esate tai labai punktualus, tačiau dabar užsižiopsojame, ketvirtį valandos vėluojame. Šios dienos tema truputėlį akademinio pobūdžio seminaras turime ir mokslininkų salėje, taigi aš pagalvojau, kad gal galime laikytis vadinamosios akademinės valandos ketvirčio tradicijos, bent jau Lenkijoje mes taip vadiname E, šiek tiek pavėlavome, bet dabar jau tikrai metas pradėti. Manau, kad susirinko žmonių nemažai ir galime pradėti mūsų diskusijas, mūsų klausimus. Sveikinu visus dalyvius, ačiū, kad priemėte kvietimą, ačiū, kad dalyvaujate. Ir apgailestaudamas turiu informuoti, kad pirmasis mūsų pranešėjas inovacijų fondo Italijoje E, direktorius susirgo visai netrukus, visai neseniai prieš mūsų surinkimą ir nebegalės dalyvauti. Taigi aš galiu tik palinkėti jam greitai pasveikti ir tikiuosi, kad jisai prisijungs prie mūsų ateityje. Šios dienos tikslas būtų agri komiteto nariams padėti geriau suprasti, kas vyksta augalų veisimo srityje Europos Sąjungoje ir galbūt ne vien tik tai. Ir taip pat norėčiau padrasinti visus dalyvauti bendrose diskusijose dėl augalų veisimo ateities perspektyvų. Bendras mūsų tikslas būtų užtikrinti, kad augalininkysės sektorius e, galėtų vystytis, būtų auginami e, dariais metodais įvairius augalai, kurie atitiktų poreikius tiek dabar, tiek ateityje. Ir renginys padalintas į dalis. Pirmoji sesijos dalis kalbės daugiau apie mokslinį indėlį ir informaciją apie esamą situaciją bei prioritetus. E, o kita dalis bus pasikeitimas nuomonėmis tarp įvairių suinteresuotų žmonių. Na ir nelabai turėsim daug laiko, jeigu iš viso turėsim klausimams ir atsakymams. Taigi pradėkime nuo pirmosios dalies. Kaip jau sakiau, ponas Viola dėja nedalyvauja, todėl suteiksiu žodį iš karto daktarui Sova, kuris dabar pristatys dešimties minučių pranešimą. E, daktaras Sova yra genetiškai modifikuotų organizmų laboratorijos vadovas <clears throat> ir dirba Nacionalinė mokslinių tyrimų institute Lenkijoje. Jis yra šitas augalų veisimo ir aklimatizacijos institutas yra benes stambiausias mokslinio tyrimo institutas šios rytyje Lenkijoje e, kuriame vykdomi daugia discipliniai tyrimai, tai yra ir biotechnologijos, ir e, kiti panašus tyrimai, to aš suteiksiu žodį pranešėjai, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už pakvietimą Dėkoju už galimybę kalbėti apie naujas augalų veisimo technologijas. Gerbėmiai parlamento nariai ir svečiai, aš nekalbėsiu apie veisimo metodų techninius aspektus. Mano ketinimas šiandien yra pasidalinti įžvalgomis apie inovacijas siekiant įtvirtinti tvarę, tvarę žemės ūkio politiką Europos Sąjungoje. Okay. Okay. Manau, visi sutarėme, kad e, ekonomiškai, socialiai e, tvari žemės ūkio politika gali atremti e, tam tikrus iššūkius ir gali užtikrinti maisto saugumą ir sumažinti skurdą. Tai galioja ne tik Europos Sąjungai. Europos Sąjunga yra viena didžiausių maisto produktų importuotojų. Todėl mes taip pat turime pasirūpinti pokyčiais trečiosiose šalise, kurios augina mums maistą. Trumpai tariant, mums reikia gaminti daugiau, turint mažiau išteklių e, klimatas kinta, e, ariamos dirvos plotai mažėja dėl to, kad yra taikomi pesticidai, naudojamos trašos. Kitas labai svarbus mums kylantis iššūkis yra sumažinti derliaus skirtumus, kurie yra stebimi valstybėse narėse. ES regionai skiriasi, bet tie skirtumai taip pat susidaro ir dėl socialinių ekonominių faktorių. Kad išspręstume šias problemas, mums reikia inovacijų. Tai yra labai svarbu, kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, kurios atlieka labai svarbu vaidmenį ES bioekonomikoje. Turime suprasti, kad augalų veisimas ir veisimo metodai yra labai e, svarbus ne tik maisto produktų gaminimui. Europos žemės ūkio sektorius prisideda prie bioekonomikos, kad atremtų maisto saugumo iššūkį, kad sumažintų klimato kaitos padarinius ir kad išsaugotų užimtumą ES. Yra labai daug augalų veisimo metodų. Galima kalbėti apie haploidus, apie genotipavimą, fenotipavimą. ir visos tos technologijos labai sparčiai vystosi. Aš pateikiau naujų augalų veisimo technologijų sąrašą, tačiau ne visos iš jų yra naujos. Pavyzdžiui, agroinfiltravimas, skiepijimas, intragenezė, cisgenezė yra taikoma jau daugelį metų. Daugiausia kalbama apie cisgenezę, kuri leidžia perkelti panašaus augalo genus į kitą augalą. Ir tai padeda apsaugoti augalų rūšis. Galima kalbėti apie fitoforą infest, infestans. Daugelį šalių naudojami e, fagocitai kovoja prieš tokias problemas. Tačiau genomo keitimo technologijos yra daugiausia žadančios. Mokslininkai gali daryti tam tikrus pakeitimus DNR. Taigi, nelaukiant, kol tokie pokyčiai atsiras gamtoje natūraliai, galime juos tiksliai pritaikyti. Taigi mažas pakeitimas DNR sekoje viename nukleotide gali atnešti labai daug naudos veisėjams, gali padidėti atsparumas nuo kenkėjų arba nuo tam tikrų lygų. Kalbant apie genetiškai modifikuotus organizmus, reikia prisiminti 2001 metų direktyvą, kuris sako, kad genetiškai modifikuotas organizmas tai yra tas organizmas, kuriame genetinė medžiaga yra pakeista tokiu būdu, kuri, kuris paprastai nepasitaiko poruojantis arba natūralios rekombinacijos atveju. Šis apibrėžimas nustatytas seniai ir jis nebuvo keistas per pastarosius metus. Mano nuomonė, naujų genetinių kombinacijų genetiškai modifikuoti organizmai yra tokie, kurie yra pakitę arba pakeisti nenatūraliais būdais. Žiūrint į direktyvą išsamių, mes rasime technologijų e, sąrašą. Čia kalbama apie rekombinacinės e, nukleino rūkšties metodus, taip pat apie tokias technologijas, kurios ne, nesukelia genetinių modifikacijų. Čia reikėtų kalbėti apie natūralius procesus tokius kaip konjugacija, transdukacija ir transformacija. E, direktyvoje nekalbama apie mutagenezę, e, tačiau tai yra vienas iš svarbiausių natūralios evoliucijos elementų. Pagal ES reglamentus E, produktas yra laikomas geniškai modifikuotu pagal pritaikytą procesą ir pagal produkto pobūdį. Turime prisiminti, kad 2003 e, metų reglamentas 1829 reikalauja e, ženklinti genetiškai modifikuotus organizmus, taip pat nurodyti jų kiekį. Tai yra genetiškai modifikuotų organizmų uh, autorizavimo dalis. kalbant apie mutaciją, kuri vyksta gamtoje, mes galime ją nustatyti, tačiau jos šaltinį nustatyti būtų sudėtinga, kadangi pokytis įvyksta natūraliai. Mums reikia aiškios, harmonizuotos, suvienodintos sistemos. Mums reikia prieinamų kainų Taip pat reikia numatyti ir teisinį tikrumą verslo įmonėms. ES patvirtino politiką, kuria siekiama dėkti inovacijas žemės ūkio sektoriuje ir maisto sistemose. Tačiau inovacijos yra kuriamos ne tik laboratorijose. Inovacijos yra svarbios vartotojams, naudotojams, Inovacijos yra taikomos nepaisant jokių sienų, todėl mums reikia nutiesti tiltus tarp mokslininkų, ūkininkų, įmonių, nevyriausybinių organizacijų. Ir tik tokiu būdu e, mokslas ir technologijos skatins konkurencingumą, produktivumą ir tvarų augimą. Tokia yra mano asmeninė nuomonė, bet aš esu įsitikinęs, kad nauji veisimo metodai gali prisidėti prie ekologiško ūkininkavimo. Ekologiškas ūkininkavimas auga Europoje, ekologiškos prekės taip pat populiarėja. Mes žinome, kad ekologinis ūkininkavimas gerbia gamtos reikalavimus ir riboja pesticidų bei trašų naudojimą. Europos komisija turėtų sudaryti palankes sąlygas veisėjams, kad ES išliktų lyderę mokslo ir technologijų bei inovacijų srityse. Mums reikalingas teisinis aiškumas. Tokie metodai yra labai svarbus, nes jie sumažina kaštus Naujo, naujos veisimo technologijos e, turėtų būti vertinamos kiekvienu atskiru atveju ir jos atneštų aiškių pranašumų visiems europiečiams. Tokiu būdu ir ES pramonė išliktų konkurencinga. ES yra viena didžiausių sėklų e, eksportuotojų ir augintojų. Europa siekia švarios aplinkos. Ir Europos augalų draugija ragina politikos formuotojus renkti mokslų pagrystą politiką. Prieš keletą savaičių Švedijos žemės ūkio taryba pareiškia, pareiškia kad CRISPR-Cas 9 arabidonopsis mutantas, kuriame nebėra Cas 9 komplekso ir valdomo RNA geno, dabar nebeturi būti naudojamas pagal Europos GMO teisės aktus. Ačiū. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Jūs išlaikėte nustatytą laiko ribą, taigi už tai irgi dėkoju. O dabar prieš pradant kalbėti kitam pranešėjui, noriu pasakyti, kad mes su malonumu norėtume pasveikinti ponę Haibuš ir taip pat grupę jaunųjų ūkininkų iš Vokietijos. Sveikiname visus prisijungusius ir labai džiaugiamės, kad dalyvaujate mūsų sesijoje. Taip pat mes dar turime salėje svečių, e, kur sveda panas Nobetlits, veterinarų grupė iš Baden-Württembergo. Jūs taip pat noriu pasveikinti. Ir linkiu įdomiai praleistą laiką Europos parlamente Briuselėje. O dabar suteiksiu žodį ponui Richardui Visser, Vangeningen universiteto vadovą, kuris taip pat užsiema augalų veisimo tyrimais. Jisai perskaits pranešimą skirtą augalų veisimo technologijoms ir tvariai pirminiai produkcijai. E, mūsų pranešės taip pat yra Vageningo universiteto mokslinės tarybos e, atstovas, dalyvauja įvairiuose tarptiniuose komitetuose, kurie e, nagrinėja augalų veisimą, taip pat bulvių veislių, kurimo ir panašiai, jis yra paskelbęs per 400 um, moksliškai patikrintų e, straipsnių. Prašom žodis jūsų. Ačiū pirmininkė, gerbiam ponius ir ponai. Džiaugiuosi, kad e, galiu čia kalbėti jums ir aptarti naujas augalų veisimo technologijas ką ketinu padaryti, kas e, susišauks turbūt su mano kaimyno pranešimu. E, tai noriu dar kartą akcentuoti, kad e, šiandieną kai kurios veisimo technologijos yra naujos, tačiau jau rytoj jos gali tapti tradicinėmis, o dar poryt galbūt jos jau bus pasenusios. Iš tikrųjų, metodikos ir technologijos nuolatos vystosi ir e, daug e, metodų, kurie gali būti visiškai nauji tam, tikroj, tam tikrai rūšiai, jau yra visai prasti metodai kitoj, kitai rūšiai. Tai irgi turime visą laiką prisiminti. Ir galbūt mes galime saugiai teikti, kad naujos metodikos, naujos technologijos yra natūralus e, augalų veisimo procesas. Daug šitų technologijų iš paskutinio penkmečio, sakykime taip, mano nuomonė, iš tikrųjų buvo sukurtos reaguojant į ankstesnės su GMO susijusias problemas, pavyzdžiui, kalbant apie Europą, tai kad trūko iškaus apibrėžimo, kas yra GMO, taip pat e, nebuvo iškaus apibrėžimo, kiek ir kur galime panaudoti geniškai modifikuotus organizmus ir panašiai. Jūs išgirsite, kad naujos technologijos labai akcentuoja būtent tą vadinamą tikslų įveisimą. Šiaip veisimas yra jau tradicinis amatas, tradicinė veikla, kada įmamos tėvinės linijos, kryžminamos tarpusavėje ir atrinkinėjami išvesti augalai. Tačiau e, šiom dienom labai svarbu tapo sutrumpinti tą atrankos ir veisimo tikslą. Ypatingai e, tam tikroms kultūroms, kurios nėra kryžmiškai apdulkinamas, pavyzdžiui, bananai, bulvės ir panašiai, e, jiems šios technologijos yra labai galingi metodai leidžianti sukurti naujas, daug geresnės veisles. Mano kaimynas jau paminėjo tas naujasias technologijas ir jų sąrašas tiesiog kas mėnesį vis ilgėja. Tačiau aš ką norėčiau E, padaryti, tai pirmiausiai pateikim vieną pavyzdį, e, būtent pasitelkdamas bulvės ir fitoforą infestans kenkėjo, tai yra bulvių rūdės santyki, kaip iš tikrųjų galima panaudojančios metodus labai pagerinti bulvislės. Bulvės, kaip žinote, yra trečia labiausiai plitusi pasaulyje kultūra. E, ir viena iš tų kultūrų, kurio, kurių reikšmė ir ateityje bus labai svarbi jeigu norime užtikrinti, kad pasaulio gyventojai turėtų pakankamą maisto. Esama daug problemų, tačiau viena iš didžiausių problemų e, yra būtent ta vėlyvoji rudis, ypatingai šaltesniuose kraštuose, kur gana drėgnas klimatas ir vėsesnis klimatas. Tai yra viena iš tų lygų, kuri per savaitę ar dvi gali sunaikinti visą bulvių pasėlį. Čia matote sukėlėję šitos lygos, fitophthora infestans. Uh, Na ir jinai pirmiausiai pakerta lapus, tačiau taip pat ir e, gumbus. Ir praktiškai infekcija atsiradus, sustabdyti jos beveik neįmanoma ir visa kultūra e, praktiškai nukentės. Net jeigu jūs skubiai nukasite e, bulvių gumbus, vis tiek reikės juos labai skubiai suvartoti, kad infekcija neišplistų. E, Na, nuostoliai iš tikrųjų e, yra didžiuliai, e, nors čia duomenys gal kiek ir pasenę, tačiau galima palyginti ir matote, kad e, Niderlandų ūkininkai, pavyzdžiui, turėdavo purkšti kultūras 12-15 kartų per sezoną ir biocidai, kuriuos naudoja Niderlandai, yra susijęs su būtent šitais pesticidais, kurie naudojami rūdėms kontroliuoti ir galite maždaug primesti, kiek tai gali kainuoti. Uh, E, susidaro maždaug 150 milijonų eurų per metus. Jeigu skaičiuosime e, pasaulinius bulių pasėlių plotus, tai galima būtų kalbėti apie 10 milijardų eurų per metus nuostolius. Taigi, e, be abejo, buvo nagrinėjama, kaip būtent su šitą lygą kovoti, ir buvo nuspręsta panaudoti genus iš vienos iš laukinių rūšių, kadangi žinoma, kad e, bent jau viena iš tų rūšių yra atspari e, ir galbūt neskiri individai, bet bent jau populiacijos tikrai yra atsparios rūdėms. Taigi e, buvo nuspręsta paieškoti atsparumo genų, kurie gali būti perdodami tam tikroje laukinėje populiacijoje. Ir net jeigu tam tikra dalis individų žūva, vis tiek apskaitai populiacija išlieka, kadangi jinai įgyja atsparumą tam kenkėjui. Ir jūs turbūt žinote e, e, bendrą kryžminimo e, technologiją, kada paprastai kryžminant augalus ar šiaip organizmus persiduoda pusė tėvo, pusė motinos genomo ir gaunama nauja kombinacija. Vienas iš mano pirmtakų, profesorius Hems, jau pradėjo e, 60-metyje kryžminti kai kurias e, laukinių rūšių linijas, kurios turėjo sparumo geną. Ir procesas truko maždaug 45 metus, kol galų galia buvo sukurtas e, dvi veislės, vadinamas Tuluka ir Bionika jos matote viršuje ir po trijų metų pasirodžius šiom mislėm mes jau pastebėjome tam tikrus patogeno požymius, e, kurie jau e, reiškia, kad e, lygos užkratas sugebėjo įveikti gynybinį barjerą. Kitaip sakant, truko apie 50 metų išvesti atsparis veislas, tačiau lyga labai greit prisitaikė. Bet tai be abejo nėra efektyvus veisimo būdas ir jis, na, jis tiesiog nėra tvarus. Jeigu kitą vertus panaudotumėte genetinę modifikaciją arba cisgenetę arba intragenetę arba netgi mutacinį veisimą, tai leidžiam panaudoti turimą bulvių veislę ir pakeisti tik tai tą konkretų jums rūpimą geną. Ir štai čia cisgenėsės būdu, e, matote, kad galima nustatyti konkretų atsparumo geną šitas genas yra iškerpamas ir į, įterpiamas į jau egzistuojančią veislę. Ir tai reiškia, kad per kokius tris metus galima pasiekti to paties rezultato. Ir didžiulis skirtumas yra tas, kad ta e, e, elitinė veislė, minčiavė dezerė ar, ar, ar kuri kita gerai žinoma E, pramonėje bulvių veislė, kuri pažįstama ir ūkininkams ir panašiai, lieka nepakitusi, tik tai tiek, kad įgyja atsparumą tai konkrečiai lygai. Yra labai geras būdas uh, užtikrinti, kad elitinės bulvių veislės išliktų, nereiktų jų atsisakyti. Mes to užsiminėjome per pastarosius dešimtį metų ir matote šioje skaidrėje E, keletas iš ciklų, kuriuos mes atlikome 2010 metų, e, buvo atlikta keletas e, taip pat lauko eksperimentų panaudojant šią medžiagą. Ir čia matote pavyzdį. Matote, kad be purškimo šita pagerinta dezerė bulvė veislė iš tikrųjų sugebėjo atsispirti ftoftorai, tai yra rūdims. Be jokio purškimo nesakau, kad mes turime metodą, kuris leidžia visiškai atsisakyti purškimo, bet tikrai galima naudoti daug mažiau chemikalų. Ir e, purškiama tik tai tada, kai matome, kad e, tam tikri e, fitoftara izolatai jau sugebėjo įveikti atsparumo geną. Na ir matote vėlgi tam tikrą E, laukelių pavyzdį, bandomųjų laukelių pavyzdį ir matote, kad e, vis daugiau tam tikrų genų yra įtirpiama ir e, matote kairėje pusėje, turint daugiau sparumo genų, net ir be purškimo, laukas atrodo puikiai ir praktiškai rūdis visai nepažeidė. Tuo tarpu dešinėje galima be abejo naudoti chemikalus ir galbūt pabandyti išsaugoti derlių. Taigi dabartiniai rezultatai yra tokie, kad mes e, sugebėjome pakeisti aštuonias skirtingas bulvių veislės, e, taikydami įvairius atsparumo genų derinius e, ir jau atlikti šešti, šeši metai lauko bandymų Niderlanduose, du metai Belgijoje, kol kas rezultatai labai daug žadintis. Na ir kaip mano kaimynas jau sakė, mes esame įstikinę, kad taip pat ir norint užtikrinti stabilesnį, tvaresnį augimą ir mažesnį pesticidų panaudojimą, tai gali būti puikus papildymas įvairių kitų metodų, kurį žinome veisėjams ir kuriais siekiama sukurti geresnių veislių. Taigi apibendrinimas galiu pasakyti, kad cisgenėse, bet taip pat ir kai kurios kitos mutacinės technologijos yra tikrai puikios, puikiai tinkamos būtent kryžminio apdulkinimo kultūroms, kadangi šiaip jau įprastinėje atrankoje trunka nuo 10 iki 30 metų, norint sukurti naują veislę, o tuo tarpu čia labai paspartinamas e, veisimo, e, naujų veislių išvedimo ciklas ir jis tampa daug efektyvesnis. Labai ačiū už jūsų dėmesį. Tak, tak, tak. Rzeczywiście bardzo ciekawe prezentacje. Teraz czas na Dėkuoju Jums, dėkuoju už labai įdomius pristatymus, labai įdomius pasisakymus. O dabar e, kolegos galės užduoti savo klausimus. Ponas Egnių, prašau. Aš atsisėdau arčiau jūsų tam, kad galėčiau pamatyti geriau tai, apie ką jūs kalbėjote. Man buvo nepaprastai įdomu klausytis pono Vyser. dvi ar trys pastabėlės. Tai, ką jūs ką tik sakėte apie bulvių ligas ir bandymus jos gydyti, ar tai yra genetiškai modifikuotos bulvės, ar tai yra visiškai naujos technologijos. Tai toks būtų mano pirmasis klausimas. Ar jūs kalbate iš esmės apie genetiškai modifikuotas bulves? Nes jeigu tai yra genetiškai modifikuotos bulves, tuomet visuomenė joms labai priešinasi. Bet jei ne, tuomet. Uh, tai būtų geras pretekstas nekelti jokio triukšmo. Be to, jūs rodote, kaip jūs perkelėte vieną raudoną e, geną, tai yra atsparo geną į bulvių genomą, bet jūs taip pat iš uh, augalo donoro paėmėte ir geltoną spalvą pažymėtos e, genus. Kodėl? Bet prašyčiau, ne per nelik sudėtingai man tai paaiškinti. Ir dar vienas dalykas. Mes susidurime su labai rimta problema. Ir ją galima būtų spręsti pritaikius genetiškai, genetinių modifikacijų organ, technologijas. Tai yra kviečius veikiančios lygos. Mes žinome, kad galima būtų perkelti tokį geną, kuris at, padintų jų atsparumą ta, tie, tą lygą. Tačiau tai reikštų kišimasi į genetiką. Bet tai yra labai rimta lyga. Jie labai daug kainuoja mūsų ūkininkams. Ir aš norėčiau paklausti, ar jūsų naudojamos technologijos galėtų padėti mums įspręsti tą juodosios uh, žolės lygos problemą. Ar būtina kištis į genetiką tam, kad ją spręstume. Dėkuoju. Su pirmas klausimas buvo, ar e, mes kalbame apie genetiškai modifikuotas e, technologijas. Tai, cisgenezė yra genetinio modifikavimo e, technologija pagal galiojančius apibrėžimus. Mes atikome daug patyrimų ir paaiškėjo, kad žmonės kur kas palankiau yra nusiteikę cisgenezės atžvilgių nei transgenezės. Jūsų antras klausimas buvo apie tai, kodėl mes perkeliame daugiau genų. Todėl, kad jei mes mes turime pasakyti, kad taikant tą technologiją, jie yra perkeliamas, perkeliamas pusė DNR, tuomet persikelia ir kiti genai, o mes norime atrikti tuos genus, kuriuos kurie mums yra reikalingi. Taigi, Taigi tos naujos technologijos leidžia mums atrinkti tik tai tuos genus, kurie realiai mums yra reikalingi. Atliekant cisgenezę ir transgenezę, to nėra įmanoma padaryti. O čia mes kalbame apie kol kas tikslesnį, uh, tikslesnį technologiją. Ir dar vienas dalykas, jūs klausėte apie tos judosios žolės lygą. Na, man apie tokią lygą nėra žinoma. Ta juodoji žolė iš tikrųjų yra pikdžolė, tai yra pikdžolės. A, tai iš esmės tuomet čia iškilavo augalų konkurencijos problemos. Man atrodo, kad tokiu atveju sunku būtų naudoti mutacinės technologijas. Nes e, čia reikėtų be abejo kalbėti apie tai, kad augalai būtų, kultūros būtų stipresnės nei pikžolės, bet e, negaliu Jums pasakyti, kokią technologiją čia reikėtų pritaikyti. Ja, e, nur kurze Frage. Beide äh, Referenten sind ja wahrscheinlich dafür, dass diese Techniken. Labai trumpai norėčiau jūsų paklausti. Mūsų svečiai e, nieko nesakė apie žymėjimą, o juk žymėjimas būtų labai svarbus. Ir e, iš esmės jūs sakėte, kad jūs tos technologijos yra, naciona, nu, yra da, tokios gamtinės, bet uh, man atrodo, kad iš to, sprendžiant iš to, ką jūs sakėte, kalbama apie augalų išeigos didinimą, jų derlingumo didinimą, atsparumą tam tikriems kenkėjams didinimą, bet iš esmės juk tai yra kišimosi į augalų genetiką technologijos. Ar tos veisimo technologijos, apie kurias jūs kalbate, yra artimos genetinio modifikavimo technologijoms? Uh, Kai kalbam apie veisimą, iš esmės mes dažniausia atkreipiame dėmesį tai, kad mes norime turėti kuo daugiau galų rūšių, mums reikia turėti kuo didesnį įvairovę. Bet ar tai reiškia, kad galime da, kištis į genetiką? Jūs taip pat kalbėjote ir apie ekologišką ūkininkavimą. Bet aš nežinau, ar tie ūkininkai, kurie ūkininkauja ekologiškai, iš tikrųjų susidomėtų šiomis technologijomis. Nes e, man atrodo, kad tai, ką jūs sakėte, iš esmės primena man kai ką, ką girdėjau prieš 20 metų. Ir nežinau, ar iš tikrųjų ekologiškai auginantis augalas ūkininkai susidomės šią technologiją. ponas Dorfman. Kaip ir sakė ponas Hösling, mes matome, kad nesugalvota, kaip galima būtų padidinti augalų atsparumą. Aš esu iš regiono, kuriame labai gerai išplėtotas yra žemės ūkis. Ir aš galiu paliūdyti, kad iš tikrųjų iš esmės naujos veisimo technologijos niekur nepajudėjo. Ir jūs kalbėjote apie bulves ir čia taip, gal šiokios tokios pažangos padaryti, bet yra kitų kultūrų. Ir būtų gerai, jeigu galima būtų padidinti jų atsparumą ne tik derlingumą, bet kaip tą galima būtų padaryti. Jūs kalbėjote apie bulvių lygas ir aš norėčiau jūsų paklausti, kiek iš tikrųjų, kaip, kiek plačiai naudojama yra cisgenezė ir kiek augalų pasirodės ateinančiais metais artimiausio ateityje. Ir kokiam skaičiu augalų bus užduoti leidimai auginti, nes tai yra labai svarbu. Kai kalbam apie genetiškai modifikuotus organizmus, tai matome, kad e, net 20 metų prireikė tam, kad e, kažkiek pradėtų keistis požiūris į juos. Yes, thank you, Chair. Um... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau sureaguoti tai, ką sakė kolegos čia komitete. Konkretus klausimas. Aš esu įsitikinęs, kad tos naujos veisimo technologijos gali būti labai naudingos, ypač tam, kad mes kovotume su, mažintume pesticidų naudojimą. Ir čia reikėtų derinti skirtingas vairias priemonės. Galima būtų gal derinti biologinės priemonės suskirtos su kovai su kenkėjais ir naujas technologijas, apie kurias jūs kalbėjote, kaip tą galima būtų padaryti. Pone Senra, ačiū, jei aš gerai supratau, tai apie ką jūs kalbėjote, tai tos naujos veisimo technologijos iš esmės patenka į e, genetinio modifikavimo technologijos apibriežti. Ir ką jūs darysite tai tam, kad joms nebūtų taikomas tas apibrėžimas? Ir ponas Būda, paskutinis klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams už jų prezentacijas ir taip pat norėčiau pasveikinti svečius, e, nes jie iš tikrųjų atlieka svarbų darbą. Mums reikia mokslinių tyrimų, mums reikia naujų technologijų, nes tų technologijų reikia mūsų ūkininkams. Be abejo, kaip ką tik sakė kolega, reikėtų žymėti. Kultūras, kai jos yra keičiamos jūsų minėtė, naudojant jūsų minėtas technologijas. Aš norėčiau jūsų paklausti. Ar jūs atlikote tyrimus apie tai, kaip galima būtų derinti genetinio modifikavimo technologijas ir e, kitas priemonės. Ir ar jos iš tikrųjų yra naudingos ūkininkams, kokia konkrečiai nauda yra ir ar kelia jos rizika vartotojams. Ir, pažiūrėjau, ar jūs lyginote riziką vartotojams, kurie yra susijusi su genetiškai modifikuotomis technologijomis ir cheminių medžiagų naudojimu. Na kągi, panašu, kad daugiau klausimų nėra. Tuomet norėčiau suteikti galimybę mūsų ekspertams atsakyti į patiktus klausimus. Jūs galite pasidalinti tarpusavį, nu, patys galite spręsti, kas į kokį klausimą atsakys. Um, do you, do you have, um...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 Ir atsiprašau, kad aš iš karto puoliau sukinėti į pirmą klausimą, kai tik jis buvo užduotas. Aš užsijimu veisimu ir aš noriu naudotis visomis turimomis technologijomis, todėl aš nesakau, kad reikia naudoti tik tai genetinio modifikavimo technologijas. Ne, aš noriu pasakyti, kad turime naudotis visomis turimomis technologijomis tam, kad galėtume uh, kuo geriau patobulinti kultūras, tam, kad galima būtų jas auginti, nenaudojant per daug pesticidų, nes pesticidai, kaip žinia, kenkia aplinkai. Ir žinome, kad pesticidai nėra tokie saugus, kaip mes norėtume tikėtis. Dar vienas dalykas, jūs kalbėjote apie ekologinį ūkininkavimą ir apie tai, kad gali sumažėti kultūrų rūšių skaičius. Taip, mes atliekame kaip tik tyrimą šiuo klausimu šiuo metu. Ir e, aš galiu Jums pasakyti, kad taip, e, kad e, iš tikrųjų sumažėjo tam tikrų augalų rasų skaičius. Ir kai kur mažėja da, uh, rūšių skaičius ir dėl to, kad e, e, yra kryžminami laukiniai ir e, kultūriniai augalai. Ir čia, čia galima kalbėti, pavyzdžiui, ir apie dar vieną privalumą, tai yra derlingumo didinimas. Pavyzdžiui, cukrinių runkelių derlingumas labai smarkiai gali būti padidintas. Ir naujos technologijos gali realiai patobulinti uh, ūkininkavimą. Be to mes taip pat bendraujame ir su tais ūkininkais, kurie ūkininkauja ekologiškai, jie lankosi mūsų laukuose tai ir jie labai entuziastingai yra nusiteikę. Taip jiems rūpi uh, ekologinis ūkininkavimas, bet, kaip čia pasakius, tie, kurie yra nusiteikę šiuolaikiškai, pritarė da, tam, kad būtų naudojamos įvairios technologijos. Gal nebūtinai tas, apie kurias mes kalbėjome, bet gali būti kitos technologijos, kurios padėtų uh, uh, jiems auginti tas rūšis, kurių uh, nereikėtų purkšti. Arba, galima, arba purkšti galima būtų mažiau žymėjimas. Taip, žymėjimas yra iš tikrųjų reikalingas. Uh, nes e, kiekvienas pirkdamas turi teisę žinoti, ką jisai įsigyja. Bet kartu manau, kad e, yra aišku, kad mes e, visi, kaip bendruomenė, turėtume užtikrinti, kad būtų naudojama kuo mažiau biocidų apskritai žemės ūkėje. Ir šios technologijos gali padėti mums pasiekti tą tikslą. Tai nėra gal sprendimas, bet tai bent jau yra sprendimo dalis. Dėkuoju. Uh, Dėkuoju Jums už įdomius ir svarbius klausimus. Aš pabandysiu atsakyti į klausimus susijusius su žymėjimu ir biologinė įvairovė. Turime nepamiršti, kad genetiškai modifikuotų organizmų da, uh, tai yra maisto produktų ir pašarų žymėjimas yra privalomas pagal ES e, teisės aktus ir tai pirmiausia yra susijęs su saugumu. Tik tai tinkamai įvertinti ir pripažinti saugiais genetiškai modifikuoti organizmai pagal dabar galiojančius teisės aktus ir galiojančias rizikos vertinimo normas gali būti pateiktos rinkai kaip saugus produktas. Todėl tas privalomas žymėjimas yra skirtas tam, kad vartotojai žinotų, kaip buvo užauginti augalai, iš kurių, arba organizmai, iš kurių yra pagaminti maisto produktai ar pašarai. Be to, Europoje ir ne tik Europoje kalbama apie tai, diskutuojama, ar žymėjimas turi būti privalomas ar savanoriškas. Aš manau, kad žymėjimas yra reikalingas tam, kad vartotojai galėtų laisvą, galėtų tinkamai pasirinkti. Tam, kad jiems būtų aišku, kaip buvo užaugintas vienas ar kitas produktas. Dabar šiek tiek apie biologinę įvairovę. Reikėtų nepamiršti, kad genetiškai modifikuoti organizmai Ir e, e, pavyzdžiui, genu, genetiško tipavimo da, ar kitų tradicinių technologijų naudojimas nėra kažkokia panacėja, tai yra tik tai priemonės, kurias mes turime. Negali būti kažkokios vienos technologijos, kuris padės mums įspręsti visas problemas. Nepamirškime, kad e, kūriamos yra naujo, nuolat ir naujos technologijos yra, pavyzdžiui, labai įdomi reversinio veisimo technologija. Tai net nėra, yra ne vien technologija, bet ir tam tikra koncepcija. Kitaip tariant, jos esmė yra sugrįžti prie tų genų, kuriuos mes praradome selekcijos e, e, metu. Reikia sugrįžti prie fito, fitotipų, kurie susiformavo evoliucijos metu. Ir Čia galima būtų taip pat panaugo, panaudoti ir molekuliarinius metodus, molekuliarinės technologijas. Taigi, tos naujos molekulinės technologijos turėtų padėti mums suprasti, kaip veikia organizmai ir tą nau, informaciją galima būtų pritaikyti veisimo procese. Kai kalbame apie biologinę įvairovę, reikėtų nepamiršti, kad biologinė įvairovė dažniausiai yra susijusi su uh, įvairio, įvairia aplinka, įvairia terpė. O mūsų laukose ta terpė nėra labai tokia, nėra nepasižymė didelė įvairovė, todėl kalb, turime kalbėti apie genetinę įvairovę. Čia taip pat uh, iš esmės uh, ta įvairovė mažėja. Taigi toliau žengėme žingsnį, galima būtų pagalvoti apie tai, kur galima būtų rasti naujų rūšių, kaip galima užtikrinti, kad tos rūšės e, išsaugotos. Geriausia tai daryti in situ. O tai reiškia, kad reikia tam tikrose vietose auginti e, intensyviai kultūr, kultūrinius augalus, o kitur palikti e, gamtai pačiai E, tvarkytis. Kieruję pytanie do przedstawiciela Komisji Europejskiej. Jeigu daugiau klausimų nėra, tai aš turiu klausimą Europos komisijos atstovų iš Didžiai Santa. <clears throat> Norėčiau paklausti, ar norėtumėte pasisakyti, jeigu taip, tai prašau. Donner la parole. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už tai, kad sutikėte man žodį. Jūs jau girdėjote, kad mes kalbame apie tai, kad šiuo metu komisija bando išsiaiškinti, kaip galima būtų geriau išaiškinti galiojančius tekstus. Komisija yra žinoma apie tai, kad visos šios naujos technologijos turi didelį potencialą, ypač atliekant mokslinius tyrimus, siekiant augimo ir didinant kon, kon, mūsų žemės ūkio ir kitų šakų konkurencingumo. Ir mes turime 2008 metų direktyvą, kurią taryba ir parlamentas patvirtino ir kurioje yra nurodyta, kas yra geniškai modifikuoti organizmą ir kokios naudoto, naudojamos yra technologijos modifikuojant um, genus ir kokios technologijos nėra genetinio modifikavimo technologijos. Uh, ir taip pat yra nurodyta, kokiais atvejais yra naudojam taikomos išimtis kai geniškai modifikuoti organizmai, pažiūrėjau, nepatenka į to dokumento apibriežti. Šiuo metu mes e, atliekame e, teisinį šio dokumento įvertinimą ir bandome išsiaiškinti, ar jūsų minėtos technologijos patenka genetinio modifikavimo e, apibrieštai, ar tai yra e, genų redagavimo technologijos ir priklausom nuo to, e, spręsime, ar taikyti tą teisės aktą šimtis technologijoms ar ne. Tai yra teisinio pobūdžio vertinimas, tą noriu pabrėžti, ir toks jis ir liks. Ir jei koks nors GMO, kuris uh, patenka į e, tos direktyvos taikymo sritį, jis turi būti žymėtas ir tai be abejo yra susijęs su tam, tikrai, tam tikromis pasiekmėmis, nes e, autorizavimo, GMO automizavimo leidimo išdavimų sistema yra labai rim, griežta ir e, kontrolės sistema taip pat yra labai griežta. Ir e, reikia renkti kiekvienų atvejų autorizavimui e, dokumentų rinkinį, tai labai daug kainuoja ir aš galiu Jums pasakyti, kad tą gali e, yra pajėgios pakelti pa, pa, tik tai stambios tarptautinės bendrovės. Ma, mažoms sunku tai yra padaryti. Iš tikrųjų, Jei jūs minėtos technologijos pateks į nu, tos direktyvos taikymo apimtai, tai reiškia, kad jų taikymas bus gan brangus ir žymėjimas bus taikomas taip pat. O kiekvieną kartą, kai ant produktų yra pažymėta, kad jisai yra genetiškai modifikuotas, tai nėra gera reklama. Ir Europoje Kai mes kalbame apie žmogui skirtų maisto produktų žymėjimą, E, reikia suprasti, kad, e, kad čia e, svarbu yra kad vartotojai galėtų rinktis. Su gyvūnų pašarais yra kitokia situacija. Ir baigdama noriu pasakyti, kad mes pažamėjome viską baigti, baigti darbą iki metų pabaigos, nors tai sunku bus padaryti, o spalio mėnesį mūsų komisijos narys pasakė tarybai, kad mes sieksime to vis dėlto tikslo. Ir man atrodo, kad kitų metų pradžioje, ko gero, mes pateiksime savo vertinimą, galėsime baigti darbą e, metų pradžioje. Planuojama taip pat sukviesti ekspertų grupę, kurioje taip pat galėtų dirbti ir valstybinarių, ir Europos parlamento atstovai. E, Europos parlamento nariai e, kreipėsi ir mūsų per paprašė, kad jiems būtų leista dalyvauti toje grupėje. Nežinau, ar tai iš tikrųjų bus Europos parlamento nariai, ar kiti parlamento atstovai. Uh, Ir mes taip pat surinksime konsultaciją su suinteresuotomis šalimis. Bet dar kartą noriu pasakyti, kad komisijos tarnybos atlieka šiuo metu teisinio pobūdžio įvertinimą. Tas vertinimas turės pasiekmių ir mes tikimės, kad valstybės narės atsižvelgs į mūsų rengiamas rekomendacijas, kurios bus parengtos po to, kai mes baigsime teisinį vertinimą. Taigi, kitų metų pradžioje mes ketiname pateikti savo išvadas. Jūs minėjote, kad labai svarbu yra užtikrinti teisinį aiškumą, bet tai yra svarbu ir vartotojams, ir įmonėms, svarbu ir žinoti, kokia yra situacija. Ir todėl mes stengsimės uh, užtikrinti tą teisinį aigumą, Ir akivaizdu, kad kiekvieną kartą da, mūsų išvados kai kam patiks, kai kam mažiau patiks, bet mes e, manome, kad svarbu yra atlikti savo darbą gerai ir kitų metų pradžioje mes turėtume baigti tą vertinimą. Ir dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Baigėme pirmąją mūsų klausimų dalį. Ačiū abiems. Perėsime prie antrosios dalies. Taigi dabar išklausysime suinteresuotų šalių pasisakymų ir nuomonių dėl atitinkamų klausimo temų ir dalių. Pirmiausia, teiksiu žodį ponu Garliknu von Essen. Jis yra generalinis Europos sirklų asociacijos sekretorius. Jis kalbės apie augalų veisimo inovacijų ateitį Europoje. ESA, Europos sieklų asociacija, yra Europos sieklų pramonės balsas. Ji turi įvienė daugiau kaip 35 e, nacionalinės asociacijas ir iš ES valstybių narių ir ne tik. Ir atstovauja keliam šimtams sėkinkysės įmonių, o taip pat e, turi ir keletą tiesiogiai deleguotų kompanijų atstovų. <clears throat> Šis sektorius, jeigu pasirengęs, galite pradėti. Žodis ponui Anesen. Ačiū pirmininkė. Ir ačiū Europos parlamento nariams ir šiam komitetui už tai, kad e, į darbo tvarkį traukė šią svarbę temą ir suteikiams galimybę e, taip pat išsakyti privataus sektoriaus požiūrį. Daug ko turbūt jau neturėsiu apžvelginėti, nes tai buvo padaryta įžangos metu, E, Europos sėklų sektorius arba sėklingystės sektorius yra iš tikrųjų labai vairus, jis vieni ir daug mažų ir vidutinio dydžio kompanijų, dalis užsiema tik tai e, sėklų gamybą, kai kurios užsiema ir gamybą ir rinkodarą, kai kurios tik tai rinkodarą. Kasmet pateikiama 3500 maždaug naujų sėklų, be abejo įvairių augalų rūšių. E, E, ir kalbame apie 400 tūkstančių vairiausių veislių, kurios prieinamos kataloguose Europos e, ūkininkams. Taigi iš tikrųjų yra didžiulis pasirinkimas, didžiulį įvairovę ir aš suprantu, kad sukasi diskusijos dabar, ar galima kalbėti apie didesnę agroįvairovę, kokiu priemonių būtų galima imtis. Tačiau be abejo, tai yra truputį kitokia diskusija negu tiesiog veislių pasirinkimas. Neminėsiu detaliai įvairių faktų, žinote, su kokiais iššūkiais mes susidurėme ir iš tikrųjų šitie iššūkiai dideli, mums reikia gaminti daugiau maisto produktų, kad galėtum išmaitinti augančią pasaulio populaciją. Ir nors 80 procentų e, produktyvumo pagerėjimo yra būtent dėl geresnių veislių ir geresnės genetikos, e, Tačiau vėlgi, nesileisiu smulkmenas, mato, kad gana logiška turbūt būtų e, akcentuoti, kad mes stengiamės sumažinti e, pesticidų panaudojimą, kai kurių kitų medžiagų panaudojimą. Ir vis dėlto, nepaisant klimato kaitos ir kitų nepalankių veiksnių, matome pastovų derliaus ir produktyvumo augimą. Tai iš tikrųjų pirmiausiai turbūt e, dėka tų genų ir tų smegenų, kuris mes turime Europoje. E, jau anksčiau kalbėjo profesorė minėjo, kad naujai veislį sukurti ir pateikti rinką reikia 10-15 metų bent jau, kartais ir daugiau. Taigi šitas mechanizmas ateičiai tikrai neleistų e, įgyventi mūsų tikslų, mums reiks viską daryti greičiau. Uh, Esama tam tikrų metodų, kuriuos naudoja šitas sektorius visame pasaulyje, kaip tai padaryti. Ir vienas iš dalykų, kurį svarbu paminėti, vėlgi reikėtų pasakyti, kad čia jau nekalbam vien tik tai kaip apie Europos sėklas ar Amerikos sėklas ar Azijos ar Amerikos. Sėklos cirkuliuoja po visą pasaulį. Taigi genetinė medžiaga irgi cirkuliuoja po visą pasaulį. Uh, dalis e, genų, kuriuos galima būtų aptikti dabartinės Europoje auginamose kultūrose, yra gautos iš viso pasaulio. Taigi tikrai nebekalbame apie Europos kažkokią tai dėžutę arba Amerikos dėžutę arba našiai. Uždaro erdvėje tiesiog to neįmanom padaryti. Sėklos cirkuliuoja po visą pasaulį tam, kad būtų galima e, kovoti su lygomis, produktyviau auginti kultūras ir panašiai. Tačiau to nepakanka. E, ką jūs matote, tai kad mes taip pat pasinaudojame naujomis žiniomis, mes tampame vis gudresni, žinome, kaip veikia augalų veisimas, kokius metodus, kokias priemonės galime panaudoti, kokius augalus e, pasirinkti ir tai leidžia mums pasiekti ženklios pažangos. Ir čia matote tam tikrų e, žingsnių. Kita riba būtų naujos priemonės. Mes daromės ne tik protingesni, bet mes įmam taip pat ir labiau suprasti, ką galime padaryti. Daromės vis tikslesni savo metodikose. Ir iš tikrųjų, kada tiesiog sugebame pakeisti taškiniu būdu tam tikrą geno, tam tikrą geną, tam tikrą genomo dalį. E, šiandien jau skambėjo klausimas, ar tai yra genetinės modifikacijos ar ne. Ir ar tai yra svarbu? Be abejo, tai svarbus klausimas. Pirmas atsakymas nuskambėjo, kad e, taip, tai yra genetinė modifikacija, tai yra nauja, sakykime taip, riba. Ir e, čia mes kartais mėginame sureaguoti tam tikrus iššūkius, kur arba laimime, arba pralaimime. E, Ir kalbame dažnai ne apie stambio verslo technologijas, esame tam tikrų gana paprastų metodų, kurios gali naudoti net ir mažieji žaidėjai, mažos kompanijos arba kompanijos, kurios e, dirba su labai specifinėmis augalų veislėmis ar rūšimis. E, ar šie metodai turi įtakos e, socialinio ir ekonominio atžvilgių? Taip, iš tikrųjų, didžiulės įtakos. Uh, tačiau taip pat e, jų reikšmė yra svarbi visoje gamybos grandinėje. Tai yra ūkininkams, e, augintams, tačiau taip pat ir perdirbėjams, maisto produktų gamintams. Esama daug e, techninio potencialo šiuose metoduose, kadangi jie leidžia labai tiksliai modifikuoti augalus, kaip jums reikia, ir priderinti tai, ko mes siekiame, mūsų siekimbė su poreikiais, kuriuos sako klientai, visuomenė ir panašiai. Tai yra, šitie metodai yra labai tikslus ir leidžia mums padaryti pakeitimus greičiau. Tai yra labai svarbus dalykas. Kaip interpretuojant iš techninės pusės, ar šie metodai priklauso genetinėms modifikacijoms ar ne. Uh, komisijos reikalavimų nemažai ekspertų išnagrinėjo aštuonias galimas technologijas, metodus ir po keturių metų darbo prie priešvados, kad dauguma šių metodų, tiesąkant, nereikalauja taikyti genetinėms modifikacijoms taikom taisyklių, nors kai kurioms e, valstybių narių ekspertų nuomonė šitie kriterijai taikytini. E, Čia kalbame apie tyrimus atlikus 2012 metais, tačiau po to ir tolesni tyrimai skelbiami iki pat šių dienų e, patvirtino šios dalykus. E, Švedijos žemės ūkio taryba, Vokietijos tinkama valdžios institucija irgi patvirtino šitos, šitas išvadas. Svarbus dalykas būtų e, galimybę iš tikrųjų užtikrinti taisyklių laikymasi, nes reguliuoti reikėtų tai, ką praktiškai galima reguliuoti nes e, dažnai šitų technologijų e, būdų sukurtų naujų veislių ar panašiai e, negalima jokiais būdais atskirti nuo natūraliai gamtoje vykstančių mutacijų ar kažkokių tai dalykų. Ir tada iš tikrųjų <laughs> neįmanoma užtikrinti, kad būtų, pavyzdžiui, kažkaip tai kovojama su tokiais metodais, nes paprasčiausiai jų negalima atskirti nuo natūralių procesų. Taigi, kokia yra dabar situacija? Štai kokia. Tikiuosi, kad priartėsime prie to, kad šie klaustukai ir šie debesėliai būtų išsklaidyti. Mūsų atveju aš tikiuosi tiesiog e, pasirenka tam tikrus pažymus laukelius ir tikėkime, kad bendalis tų metodų bus gal galia prieinami e, seklų veisėjams, e, per juos ir ūkininkams ir panašiai, ir tai nepakirs mūsų konkurencinių galimybių ir nepadarys neįgiamo poveikio mūsų žemės ūkio sektoriu. Ačiū. Labai ačiū. Dabar kalbės ponas Edvin Hecker, naujų veisimo technologijų platformos pirmininkas. Norėčiau suteikti Jums žodį. kad pakalbėtumėte apie tai, kaip spręsti socialinės problemas Europoje. Šią platformą sudaro mažos ir vidutinio dydžio įmonės, taip pat ir vadovaujančios mokslinės organizacijos šioje srityje. Ir visos jos bendrai bando patvirtinti naujus galimus reguliavimo aspektus. Mūsų svečias bendradarbiauja su Žemės ūkio ministerija Niderlanduose. Pone Hekeri, žodis Jums. Ačiū pirmininkė už pakvietimą. Gerbėmėjai parlamento nariai, ponės ir ponai, laiko turime nedaug, tai aš kalbėsiu greitai. Dar kartą ačiū ponios ir ponai. Galbūt tai, ką sakysiu, kartosis, bet noriu aptarti tas skaidrės, kurias esu paruošęs. Naujų veisimo technologijų platforma yra sukurta konkrečiai šiai problemai spręsti. Kodėlgi? Veisimo e, sektorius pasikliauna novatoriškais sprendimais, kad išlaikytų konkurencingumą. Taip yra ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Genetiškai modifikuotų organizmų reguliavimas yra griežtas ES, todėl daugelis įmonių ir MVI daug yra investavusios e, į naujus veisimo e, metodus. 46 procentai visų mokslinių tyrimų atliktų pasaulyje buvo atlikta Europoje. Labai svarbu yra tai, kad naujų technologijų reguliavimo statusas nėra visiškai aiškus. Dėl šio aiškumo stygiaus negalima dirbti su e, nu, to, kitomis inovacijomis. Ir tai gali lemti pajamų praradimą ir galimų potencialių priemonių praradimo. Todėl 2011 metais buvo sukurta ši e, platforma. Mūsų tikslas yra užtikrinti teisinį aiškumą, bet taip pat ir teikti visoms suinteresuotoms pusėms aiškę ir nepriklausomą moksliškai pagrįstą informaciją. E, mūsų platformą sudaro ne tik didžiulės įmonės ir MVI, bet e, ir mokslinių tyrimų žymių mokslinių tyrimų organizacijų atstovai. Šiandien aš norėjau kalbėti apie iššūkius kylančius visuomeniai. Šios technologijos yra būtinos, kad galėtume susidoroti su visuomenės iššūkiais. 2050 metais pasaulyje gyvens 9 milijardai žmonių ir visiems jiems reikės maisto. Deja, tiek gamtinių išteklių šiuo metu nėra. Jau dabar 70 procentų viso vandens yra E, sunaudojama žemės ūkiui. Kitas dalykas yra klimato kaita. Aplinkosaugos sąlygos kelia grėsmę apsirūpinimui maistu. Taigi reikalingi e, veiksmai. Klausimas yra ne ar reikia e, genetinių technologijų, bet kokias technologijas pritaikyti, kad išspręstume visuomenės iššūkius augalų veisimas prasidėjo prieš 9 ar 11 tūkstančių metų, nieko naujo tame nėra. Mes tiesiog ir toliau veisiame augalus, atrenkame augalus, kurie turi pageidaujamų savybių. Kad išspręstume visuomeninius iššūkius, mums reikia didinti išteklių efektyvumą, reikia didinti atsparumą tokiems faktoriams kaip e, sausra arba potviniai, mums reikia greitesnių veisimo procesų ir tikslesnio veisimo. Naujos veisimo technologijos gali padidinti e, gamybą, e, tokiu būdu sumažės išmetim, išmetami CO2 kiekiai, taip pat galime padidinti e, produkcijos patikimumą ir užtikrinti geresnį, didesnį maistingumą, taip pat sumažinti nepanaudojamą išmetamą maistą ir padidinti, pailginti galiojimo laiką. Šios veisimo technologijos yra svarbios ir gali išspręsti daugelį visuomenėje kylančių problemų, tačiau teisinis pagrindas nėra aiškus. Viskas prasidėjo nuo 2001 metais patvirtintos direktyvos numeris 18. Ši GMO direktyva, manoma, yra paremta procesu. Mes šią direktyvą nagrinėjame ir galime pasakyti, kad ji yra paremta ne tik procesu, bet ir produktu. E, pats apibrėžimas lemia septynių klausimų atsiradimą. Ar tai yra organizmas, ar tai yra žmogus, ar genetinė medžiaga buvo pakeista, ar genetinis pakeitimas negali įvykti natūraliai, ar genetinis pakeitimas atliekamas panaudojant tas technologijas, kurios yra numatytos pirmo priedo A dalyje vienas, ar ta technologija yra E, pirmo priedo A dalyje 2 arba pirmo priedo B dalyje. Jeigu, septynis, e, jeigu atsakymai visus septynis klausimus yra taip, tada galime laikyti produktą kaip genetiškai modifikuota. Mes parengėme tam tikrą schemą, vadovaudomėsi šiais septyniais klausimais. Žinoma, ją perskaityti jums dabar bus sudėtinga, bet aš norėčiau paraginti jūs pasižiūrėti į mūsų internetinį puslapį ir panagrinėti išsamiau šią schemą. Taigi kai kurios technologijos ne, neįeina į šio reglamento taikymo apimti. E, šis sektorius yra novatoriškas sektorius 2012 metais metinė apyvarta siekia 8,6 milijardus eurų, kuriama daug aukšto lygio darbo vietų Šis sektorius labai svarbus daugeliu Europos šalių ir šis sektorius labai daug investuoja į mokslinius tyrimus ir taikomoje veiklą. Maždaug 15-25 procentus nuo metinės apyvartos. Utrechte buvo atliktas tyrimas, parodęs socialinį ekonominį poveikį. Ir poveikis yra matomas tiek patiems veisėjams, tiek ir ūkininkams, didmenininkams, maisto gamintojams, mažmenininkams ir vartotojams. Kalbant apie veisėjus, mes esame paskaičiavę galimus nuostolius. E, buvo sakoma, kad sėklinkystės e, sektorius siekia 9 milijardus eurų per metus, O šiame sektoriuje mes kalbame apie 860 milijonų eurų skaičių per metus. Jeigu būtų skiriama mažiau lėšų, tai reikštų, kad mes nebeinvestuotume į aukšto lygio įrangą ir prarastame darbo vietas. Kalbant apie poveikį um, ūkininkams, reikia paminėti geresnį atsparumą e, biotiniams ir abiotiniams faktoriams. E, Taip pat pagerėtų žemės efektyvumas ir derlius. E, buvo kalbama apie e, bulvių marą ir buvo atliktas e, tyrimas, jeigu purškiama ne 15 kartų, bet 2-3 kartus per metus, tai daug sutaupoma ir ūkininkai gal, galėtų bent jau ES e, sutaupyti 900 milijonų eurų. Be to, aišku, būtų didelė nauda ir aplinkai bei vartotojams, poveikis maisto gamintojams ir mažmenininkams. Tokios technologijos e, palengvintų maisto gamintojų e, gyvenimą. E, tačiau tai garantuotų produktų didesnę įvairovę, e, taip pat sumažėtų poveikis aplinkai, pailgėtų produktų galiojimo laikas ir būtų mažiau išvaistoma maisto. Dar vienas pavyzdys. Komisija yra paskaičiavusi, kad Europoje mes išvaistume per metus maždaug 90 milijonų tonų maisto ir Šis skaičius išauks iki 120 milijonų tonų 2020 metais. Jeigu pailgintume maisto galiojimo laiką, mes sutaupytume, e, sutaupytume maždaug 38 milijardus eurų e, per metus ir išmestume 36 milijonais tonų mažiau CO2. Toliau vartotojai, poveikis vartotojams. Vartotojai, aišku, nori, kad e, maistas būtų maistingesnis, kad jame būtų vitaminų, alergenų mažiau, e, taip pat pagerėtų produktų organoleptinės e, savybės, tokios kaip spalva, kvapas, tekstūra ir taip toliau. Baigdamas norėčiau paminėti du galimus variantus - didelio intensyvumo reguliavimą. Ir jeigu pasirinksime šį metodą, tai e, augalų veisėjai perkels savo veiklą į užsienį, mažos įmonės e, taip pat susidurs su problemomis, e, sumažės stipriai jų vertė ir yra galimybė, kad jos mes savo vykdomą veiklą nes e, mažos įmonės neturi pakankamai e, sąnaudų, kad galėtų pritaikyti visą reguliacinę sistemą. Ir tai reikštų, kad e, mes prarastume konkurencingumą lyginant su ne ES įmonėmis. Kitas variantas būtų žemo intensyvumo reguliavimas ir aiškus reguliavimo pagrindas. Tokiu būdu, jeigu pasirinktume tokį variantą, investicijos į mokslinius tyrimus ir vystamą veiklą išliktų ES, tai teigiamai paveiktų ekonomikos augimą ir užimtumą e, tiek mažos ir vidutinio dydžio įmonės, tiek stambios įmonės išlaikytų savo konkurencingumą lyginant su likusiu pasauliu ir mes galėtume išspręsti socialinės problemas. Ir galėtume užsitikrinti tvaresnę ateitį. Ačiū. Bardzo panu dziękuję. Labai dėkuoju. O dabar norėčiau sutikti žodį daktarui Kristof Ten. Jis yra Test Biotech įmonės vykdantysis direktorius ir jisai pateiks, pakalbės savo prezidencijos metu apie augalų veisimo ir genomo redagavimo teisinius ir praktinius aspektus. Jis jau daugiau nei 20 metų užsieima šią veiklą ir Test Biotech yra įmonė, kuri užsieima biotechnologijų poveikio vertinimu e, socialiniams ir kit, e, ekonomikos klausimams ir taip pat užsieima aplinkos saugą. Daktarė Tek, prašau. Dėkuoju Jums už kvietimą sudalyvauti šiame renginyje ir aš norėčiau iš karto pereiti prie e, prezentacijos. Kaip mes stengiamės dirbti nepriklausomai nuo e, biotechnologijų e, sektoriaus, stengiamės pagrysti viską mokslinio tyrimų duomenimis ir norime išplėtoti mokslinio tyrimų rezultatus ir uh, Visą informaciją, kurią jums šiandien pateiksiu, galite rasti ir tinklapyje, ir ji, ji, ji taip pat buvo atspausdinta ir su ją galite susipažinti taip pat. Aš pakalbėsiu Jums apie tai, kokios technologijos yra pačios aktualiausios šiuo metu. Tai yra genomo redagavimo technologija. Tai tikrai yra nauja technologija, ji turi didžiulį techninį potencialą. Pavyzdžiui, galima keisti ląstelės genomą įvedant nedidelį sintetiniu būdu sugeneruotą DNR dalį, nukleotidus. Antra technologija tai ir yra brandolių naudojimas. Įvairiai galima vadinti tą technologiją. Iš esmės galima DNR sukarpyti. Da, ir galima išimti tam tikrus genus, o galima įdėti genus. Uh, Ir da, dar viena technologija, kai yra da, kišmas ne tik į struktūrą, bet ir taip, kaip struktūros elementai saveikauja tarpusavyje. Galima sintezuoti genomą, nebūtina jo ieškoti gamtoje, galima suprojektuoti genomą kompi, pasinaudojant kompiuteriu. Ir dar viena da, technologiją, pavyzdžiui, DNR grandinėje galima surasti tam tikrą vietą, kuri jūs domina ir iškirpti tam tikrą genetinę informaciją arba ją kaip tik įdėti, integruoti ir tuomet ir viską vėl suklyjuoti. Kaip jau buvo pakartota, pasakyta, čia e, daug yra diskusijų apie tai, kaip galima teisinių būdų reglamentuoti visą šią veiklą. Čia trumpai aš taip pat norėčiau pasakyti, kad 2001 e, metų brūkšnis 18 direktyvo viskas yra labai paprasta. Ten yra parašyta, kad yra tam tikros technologijos, kurios jau pasiteisino kaip saugios technologijos ir taip pat yra a, naujos technologijos ir tas naujas technologijas reikia reguliuoti. Taigi, reguliavimo procesas iš esmės yra procesas, kuris vyksta nuolat. Ir žinome, kad kartais į uh, genomą ne tik yra uh, įvedamas koks nors DNR, bet kai, ir kartais yra išimamas ir tą taip pat reikia reguliuoti. Ir Pavyzdžiui, kai DNR aimamas e, iš vieno organizmo perkeliamas į kitą, rezultatas yra transgeninis e, organizmas. Ar e, ir be abejo taip pat galima kalbėti apie tai, ar technologija yra genetinio modifikavimo technologija, yra dūriai dokumentų rinkiniai, nevyriausybinės organizacijos parengė vieną da, tokį dokumentų renginį, o, o, o Vokietijos valdžios atstovai parengė savo, atliko savo tyrimą ir visų tų tyrimų rezultatus, tuos dokumentų renginius galima rasti internete. Jau minėjau, kad tai yra a, nulatinis procesas ir be abejo taikomas prioriteto tvarka e, ir atsargumo principas. Aišku, tai technologija nauja, ne, ne, nežinome, yra jos, jos galime padarniai, reikia atsargiai ją vertinti. Yra ir kitų nuomonių, yra nuomonių, kad reikia teisės aktų, kurie būtų skirti konkretiems organizmams, konkretiems produktams. Pavyzdžiui, galima būtų technologijos vertinti, atsižvelgiant į tai, kokia, e, kaip jis pakeičia kokio nors organizmo savybės ir kaip atrodo tas e, modifikuotas organizmas. Tam naudojamas yra kitokios technologijos, nei kuriant naujus augalus. JAV, pavyzdžiui, taikomas kitoks yra požiūris nei Europoje ir čia jūs matote uh, ištrauką e, iš vieno dokumento, kuriame yra nurodyta, kad e, šie, pavyzdžiui, organiz... E, šiems čia nurodytiems da, pra, organizmams netaikomas yra GMO apibrėžimas. Ir dažnai ir ūkininkai, ir vartotojai nežino, pavyzdžiui, kaip naudojamos yra technologijos. Ir kai yra viskas orientuota tik tai į produktus, į galutinį da, rezultatą, tuomet reguliavimas nėra visuomet skaidrus. Ir aš manau, kad mes Europoje turime geresnę sistemą. Ir e, aš jau minėjau, kad į genomą galima įdėti, kad nors iš jo galima taip pat kai ką išimti. Kartais e, genomo struktūra keičiasi nenumatytai, e, keičiasi ir genų reguliavimo mechanizmai, kartais ne, būna ir nenumatytų kažkokių pokyčių. Ir čia nu, labai viską reikia įsigilinti. Kodėl reikia reguliuoti šią sritį? Yra dar viena priežastis, kodėl tai yra reikalinga. Kai kurias technologijas galima taikyti kelis kartus. Pavyzdžiui, jeigu jūs keisite tik tai nedidelę da, genomo dalį, bet darysite tą kelis kartus, jūs galite iš esmės pakeisti genomą. Ir jei kas nors nėra reguliuojama, tuomet, pavyzdžiui, jūs niekuomet nežinote, kaip tas nereguliuojamas, nereguliuojama technologija, kaip, pavyzdžiui, ji bus naudojama kažkur, nes net jeigu vieną kartą ją pritaikius niekas nepasikeičia, nepasikeičia ją galima panaudoti kelis kartus, pritaikyti tam pačiam genomui kelis kartus ir tuomet pokyčiai gali būti labai labai rimti. Ir iš esmės da, galima visiškai pakeisti, iš esmės pakeisti genomą, taikant kiekvieną kartą tik tai ta, ne. A, keičiant tik mažą, mažą jo dalelę. Uh, Pavyzdžiui, galima būtų taip homo sapiens, tai yra šilukinio žmogaus genomą, galima e, pakeisti taip, kad e, jisai taptų panašus į neandertaliečių genomą, nau, nau, darant taip labai, tai labai labai laipsniškai. Tai reiškia, kad kiekvieną, da, da, viską reikia reguliuoti, kiekvieną etapą reikia reguliuoti. Mes atlikome įvairius tyrimus, nagrinėjami, kaip takoma, yra ir patentai, ir yra ir mažų įmonių, kurios patentuoja šias technologijas, bet Iš esmės, tai yra stambios įmonės, jos turi dažnai partnerių, kurie yra nedidelės įmonės, bet vienaip ar kitaip matome, kad, kad pagal dabartinę sistemą pirmenybė yra vis dėlto sutikima stambioms įmonėms, o ne mažoms, o būtent mažos įmonės daugiausia domisi į vairovę. Ir pagal naujų sistemą tai turėtų būti pakeista. Kiek kainuos šį reguliavimo sistemą. Aš tikiuosi, kad e, viskas bus reguliuojama ir tikiuosi, kad Europos maisto saugos agentūra parengs konkrečias gairės apie tai, kaip galima būtų vertinti šios naujus e, augalus. Ir e, kaip bus atliekamas poveikio vertinimas, atsižvelgiant į parengtas gairės arba į, tai, į dokumentus parengtus, kurios parengs komisija. Dar to nežinome, kaip reikės vertinti tuos augalus, bet tikiuosi, kad jie, jie bus vertinami. Ir manau, kad čia pagrindinis ribojantis veiksnys bus patentavimas. Kaip ir su genų e, inžinierija. Uh, Panašiai yra situacija. Iš pradžių, kai tik tai atsirado genų inžinierija, pasirodė labai, pasirodė labai daug įmonių, kurioms visai gerai sekėsi, kurios e, patentavo naujas technologijas. O po to situacija pasikeitė. Bet bet kuriuo atveju akivaizdu, kad jei mes norime, kad kokią nors technologiją prigytų, reikia, kad ji būtų plėtojama, kad būtų patentuojami nauji atradimai. Mums reikia rizikų, rizikos vertinimo, reikia taip pat ir žymėjimo ir reikia, kad visi organizmai būtų registruojami. Mokslinio požiūrio čia yra daug dar nu, neaiškumo, dar nežinome, kaip keisės tos technologijos, nežinome, kaip jų, koks bus jų poveikis ir reikėtų stebėti situaciją ir mums reikia reguliuoti šią, reglamentuoti šią sritį. Nes mes ne visuomet žinome, kaip galima pritaikyti tas technologijas, kaip jos gali būti pritaikytos kitur. Ir čia, kaip minėjau, svarbiausias toks ribojantis veiksnys bus patentavimas, o ne pats reglamentavimas. Labai ačiū. Mėly kolegos, dabar turime galimybę užduoti klausimų mūsų pranešėms, o taip pat galime surinkti bendrą diskusiją. <clears throat> Pirmiausiai bus ponia Hoiber žodis jums. Labai ačiū. Norėčiau grįžti prie to, ką Kristof Tyrin pasakė pabaigoje. Jis pasakė, kad iš tikrųjų visas šitas klausimas bus vačka reakcija į e, poreikį ir pagal patinus. Taigi, kaip dėl mažųjų veisėjų. šitas, jeigu nebus jokių, jokio žymėjimo, jokio ženklinimo, tai ir reglamentuoti šitas sektorius nereikėtų, nes kitaip iškyla pavojus, kad mes nereguliuojame šio sektoriaus ir paskiau staiga nebesusirenkame, kur koksai genomas. Taip pat viena iš direktyvų sakoma, būtent 17 preambulės punkte. Netaikyti jokių e, metodų, jokių technikų, e, jeigu taikymas nėra laikomas e, saugiu. Taigi, kalbant apie naujas technologijas, kol kas sunku apie jas kalbėti, nes technologijos yra visiškai naujos ir mums sunku įvertinti, koks galimas poveikis. Na, kalbant apie leidimo suteikimą jeigu norime, kad nereikėtų leidimo tam, tikroms, tam tikriams metodams, tam tikroms technologijoms, tai paaiškės, kad nevykdoma stebėsena, nereikia gauti leidimų ir panašiai. Iš tikrųjų, mes galų galia visiškai nebežinosime, kad šitos naujos technologijos pažers mums ant galvos. Be abejo, puiku, kad Europos komisija galbūt gali išdavinėti leidimus savarankiškai, komisija įsiklauso valstybių narių nuomonę, valstybės narės kelia komisijai klausimų ir parlamentas lieka už šio ciklo. Nors tokie sritis iš tikrųjų yra labai svarbi, mes čia kalbame ir apie ekonominį poveikį. E, panas e, kalbėjo apie milijardus eurų, bet ne vien tik tai tai. Mes kalbame apie visas, apie ištisą žemės ūkio sistemas. Dabar kai kurios produktus galime ženklinti kaip e, laisvus nuo genetiškai modifikuotos medžiagos. Ir dabar E, bijau, kad jeigu tokie dalykai be jokio ženklinimo pasieks rinką, tai mes jau nebežinosime iš tikrųjų, kas yra tose produktuose. Tai be abejo sukels sumaišti ir neužtikrintumą vartotojams. Ir tai gali pakirsti visą sistemą, už kurią mokėjo vėlgi tie patys įvairūs interesuoti na, asmenys grupės ir panašiai. Kolegos daugiau nematau prašančių žodžių. Ne, panas Eflo. Na, jeigu niekas daugiau neprašo žodžių. Pona Anesan, turiu klausimą. Jūs minėjote, kokia graži ateitis mūsų laukia ir aš jau minėjau, kad esu kažką panašaus girdėjęs. Naujosios technologijos žada daug įvairiausių dalykų, pažanga, visi bus laimėtojai ir panašiai. Tačiau kodėl tada E, pasisakote prieš ženklinimą. Aš taip ir nesuprantu, jeigu jūs taip didžiuojate šitais pasiekimais, kodėl tada bijote pažymėti tos produktus, nes šiaip ar taip nepasitikėjimas niekur neišnyko. E, Jau kalbėsime apie galimą šitų naujų technologijų rezultatą, galimus produktus. Mes turime tam tikrų sėklų, kurios nieko nesiskirino ankstesnių, išskyrus tai, kad jos atsparios tam, tarkim, tam tikram pesticidų ir panašiai. E, Kur čia pažanga? Buvo kalbama, kaip visą tai gražiai atrodys, kad e, išauks derliai ir panašiai, tačiau panašu, kad e, tai yra tas pats produktas naujoje dėžutėje. Ir Jūs minėjote, kad komisijas turbūt nereikėtų apkrauti papildomų darbų, tačiau kaip iš tikrųjų realiai to pasiekti, jau ne vienas kolega, ne vienas parlamentaras sakė, kad juos tas neramina. Ir ko gero negalima palikti vien tik tai valstybėm narėm ir komisijai kurti naujas taisyklės, nes kyla klausimas, ar mes oficialiai dalyvavome bendrame sprendimų priimimo projekte, ar mūsų bus tiesiog išklausyta ir viskas to baigsis. Ačiū. Na, daugiau nematau prašančių žodžio. Taigi, norėčiau, kad komisijos atstovas dabar pasakytų, arba atstovė. Pone, jeigu norite, galite dabar atsakyti. Oui, merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pakomentuoti kelis dalykus, kurie buvo paminėti. Ar šios technologijos patenka į direktyvos e, e, taikymo sritį ir ar kas galim traktuoti kaip genetiškai modifiku, genetinio modifikavimo technologijas. Mes jau kreipėmės į EFSA, kad a, e, mums būtų pa, a, kad būtų užtikrinta, kad būtų taikomos visos e, pagrindinės, e, tas požiūris, kur yra taikomas genetiškai modifikuotiniam e, modifikavimo technologijoms. Yra trys technologijos ir EFSA mums pasakė, kad nieko čia papildomai pridėti nereikia, kad poveikio vertinimas gali būti atliekamas taip, kaip yra jau numatyta pagal dabar galiojančius teisės aktus. Toliau kalbėdama dabar apie tai, kad apie tai, ar komisija konsultuosis su valstybės narimis ir Europos parlamentu, ar ne. Aš galiu pasakyti, kad mes atliekame dabar e, teisinių pobūdžio direktyvos vertinimą. Tai reiškia, komisija da, interpretuoja, aiškina galiojantį teisės aktą. Ir Galiausiai žinome, kad Europos teisingumo teismas paprastai užsima tokiais dalykais. Šiuo atveju komisija tai daro. Tai nebus naujas pagal bendro sprendimo procedūrą tvirtinamas tekstas. Tai bus komisijos parengtas dokumentas. Mes, pažiūrėjau, sakysime, kad, kad reikia kad reikia geriau modifikuoti genetiškai modifikuotus organizmus, kad reikia pradėti nuo, nu, o, iš naujo, kad reikia a, taikyti kitokį a, a, metodą. Tai, kai tai būna, tuomet mes kalbame apie naują, a, a, naują teisės akto pasiūlymą. To mes nedarome, mes dabar tik tai interpretuojame galiojantį teisės aktą. Ir a, mes jau žadėjome parlamentui, valstybėms narėjams ir suinteresuotoms šalims ir Greenpeace'ui, ir įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms, ir vartotojams, kad mes atliksime tokį to dokumento išaiškinimą. Bet neužsi, mes neužsimame naujo teisės akto kūrimu. Taip, be abejo, mes įsiklausysime į tai, ką jūs sakote, bet mes vis dėlto pateiksime savo vertinimą, savo direktyvos aiškinimą. Ne, neprivalu jo laikytis, nors mes tikimės, kad jį bus atsižvelgta ir galiausiai teisingumo teismas spręs, ar mūsų patiktas išaiškinimas yra teisingas ar ne. Komisijos narys pasakė, kad mes dirbsime labai rimtai ir da, mes atsižve, pažiūrėsime, ar v, kokios apibrieštis yra taikomos ir pažiūrėsime, ar a, a, galima pritaikyti tas apibrieštis vienokiu ir kitokiu atveju. Bet dar kartą noriu pasakyti, mes neketiname renkti naujo teisės akto pasiūlymo. Aš girdėjau kažkokių pastabų, kurios galėjo liktai tą prizumuoti. Mes to tikrai nedarome. Mes naujo teisės akto nerengėme. Ir um, um, direktyva 2001-18 ją mes vertiname. Kiti klausimai yra labai techninio pobūdžio, nenoriu dabar gilintis, o ekspertų grupę ketiname turėti jau vasario mėnesį. Europos parlamentas paprašė, kad e, jam būtų leista dalyvauti šioje diskusijoje ir mes tikrai to prašymo nepamiršime. Ir turėsime ekspertų grupę. Dėkuoju pirmininkė už tai, kad sutikėte man žodį. Bardzo Pani dziękuję. Proszę Państwa, w ten sposób wyczerpaliśmy. Ačiū. Mes, atrodo, išsėmėme dabar pasisakančių sąrašą. Nebent dar čia prieš įsėdintis ponas norėtų pasisakyti, be abejo, tokia galimybė yra. Ne, ponė Sandra. Tiesiog noriu pratesti mintį po to, kai komisija pasisakė. Tiesą sakant, mane truputį suneramino jos pasakymas, kad tai tik tai teisinio interpretavimo klausimas. Reikalas iš tikrųjų tiek rimtas, kad tam reikia labai gilių diskusijų. Norėčiau padėkoti Baitek e, atstovui, e, kuris mums čia pristatė kiek kitokį paveikslą. Aš manau, kad šiame komitete mes tikrai turėtumėm savo diskusijose kartais matyti daugiau įvairovės, kadangi keturi iš penkių prelegentų iš esmės pristatė vieną ir tą pačią nuomonę. Aš manau, kad mums reikia daugiau skirtingų nuomonių tam, kad galėtumėm remtis įvairiapusišką informaciją. Kiekvienam iš, iš ekspertų, jeigu norite pasakyti, skiriama maždaug po 3 minutės, sako pirmininkas. Taigi, ar norėtumėte dabar pasisakyti. Jeigu norėtumėte, tai kiekvienam iš jūsų skirsime po 3 minutės. Kas norėtų pirmas kalbėti? Panašu, kad man teks. Išgirdome daug klausimų dėl e, teisinio užtikrintumo ūkininkams, atsekamumo ir taip pat ar galima, pavyzdžiui, užtikrinti ženklinimą ir atsekamumą rinkoje. Daug atvirų klausimų. Tačiau galime jūs patikinti, kad sėklų gamintojai žino, kurie iš produktų e, gauti per šias naujasias technologijas. Taigi tikrai bus galimybė atsekti ir ženklinti, jeigu norite tai padaryti, tai tikrai galima padaryti. Ir kaip jau sakiau, tiesiog kai kuris atvejs nebeįmanoma atsekti ar e, buvo kokiu nors DNR pakeitimu, ar e, tai natūralios mutacijos. E, pramonės atstovai apie tai užsiminė, tačiau kol kas iš tikrųjų dar neturime aiškių mokslinių įrodymų, aiškus pagrindimų. Kai kuriais atvejais vien pagal DNR iš tikrųjų gali būti sunku nustatyti tuos dalykus, tačiau bet kuriu atveju atsekamumas ir ženklinimas įmanomas. Kalbant apie patentus, taip, čia irgi daug teisinio užtikrintumo. E, jeigu teisybių, kad, pavyzdžiui, kuris atvejais tam tikras naujai gautas bruožas e, bus neatsekamas, ar jisai gautas tiesiog įprastinės selekcijos būdu ar genetiniais metodais, e, tai ko gero reikštų, kad tam tikri patentai gali apimti daugiau negu vien tik tai genomo redagavimo metodus. Ir tai reikštų, kad visi augalai su tam tikrom charakteristikom staiga patektų iš to patento apsaugą, nepriklausomai to, kokiais būdais tos veislės gautos. Ir tai yra didžiulis iššūkis jums. Ar jūs tikrai, kalbėdami apie atsakomą, norėtumėte kažkaip tai atskirti genomo redagavimo procedūras ir kitus veisimo metodus. Kaip sakiau, dabar iš tikrųjų gana sudėtinga būtų tai padaryti ir pagal naują patentų sistemą labai svarbu būtų akcentuoti, kad toks skirtumas būtų daromas. Bet be abejo, tai turėtų svarstyti toliau šis komitetas. Ar man dar liko laiko, klausė kalbėtojas. Na, galų gale, turbūt turėtumėte pažvelgti šiek tiek toliau negu dabartinė situacija. Mes matome tam tikrų taikymus ryčių. Uh, kur viskas labai panašu, pavyzdžiui, į dabartinius taikomus metus, tai yra herbicinam atsparios rūšis, tačiau čia kalbama jau ne tik tai apie e, augalus e, auginamus tam tikroje vietoje, bet taip pat ir galinčius pasklisti po e, aplinką augančią florą, taigi, e, pavyzdžiui, pikčiolės ar kai kurios kitos e, rūšis, kai kurie kiti augalai taip pat gali perimti šitos genus ir tada e, gali būti E, klausimas, ar e, ką daryti su tokiais e, metodais, kurie grasina, taip sakant, paskleisti agnetinę medžiagą plačiau. Ir be abejo, šitiem klausimam irgi reikalingos diskusijos, reikės turbūt ne vienerių metų, kol bus rasti aiškus atsakymai ir bus uh, užtikrinta derama apsauga tiek vartotojams, tiek supančiai aplinkai. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Kągi atėjo atsakymų metas, aš paimsiu, panagrinėsiu porą klausimų, pirmiausia dėl patentų. Galima kalbėti daug apie e, patentus. Mano e, pranešimas sukosi apie mažas vidinės įmonės Bet tai platformos nariai yra mažos e, vidutinės įmonės ir e, tokiams įmonėms šitie nauji e, veisimo būdai yra tikrai labai svarbus. Kaip jau sakiau, didžiausias procentas yra, šitų darbų yra atliekamas būtent pačioje Europoje ir tai daro mažosios įmonės. Todėl mažoms ir vidutinėms įmonėms labai svarbu, kad pažanga nesustoto. Pateiksiu paprastą pavyzdį. Mes turime naują genetiškai modifikuotą produktą, pavyzdžiui, galima kreiptis į Nošę ar EFSA ir tai kainuos 30-40 e, milijonų eurų. Jeigu jūs esate maža vidinė įmonė, kurios visą apyvartą yra 20 milijonų eurų, tai jūs paprasčiausiai negalėsite iš tikrųjų panaudoti tokio aukšto lygio reglamentavimo. Taigi šitos technikos, šitoje metodai yra labai svarbus mažom įmonėm, tačiau nepamirškime ir kito, kad Europa nėra kažkoks muziejus ar izoliuota sala. Pasauliniu mastu E, vyksta panašiai kaip ir su genetiškai modifikuotais e, produktais, kurių vis daugėja, taip ir naujieji veislių kūrimo metodai yra daugmaž panašus visame pasaulyje. Kai kurios šalis jau priemė tam tikrų sprendimų, pavyzdžiui, nereguliuoti šitų metodų. Ir manau, kad Europa taip pat turėtų atsižvelgti tam tikras visuomenės problemas problemos kartais yra tokios rimtos, kad mums reikia daugiau įrankių, taip sakant, dėžutėje, tam, kad galėtumėm e, susidoroti su tom problemom. Kalbam ne tik apie naujus veislių e, kūrimo metodus, e, bet ir genetinis modifikacijas ir panašiai. Ir nebūtinai visais atvejais kalbėsime tik tai apie genetinis modifikacijas, bet reikia daugiau priemonių, kurios leistų užpildyti maisto tiekimo grandinę naujais gerais produktais. Um Negaliu sutikti su mintimi, kad tai yra iš esmės ta pati sena prekė naujame pakavime e, arba tas pas gėrimas naujose buteliukuose. Manau, kad e, tai yra visai naujas turinys ir jisai skirtas būtent visuomenė kylančiam problemams spręsti. Ačiū, ačiū pirmininkė. Nenoriu leistis per giliai į teisinę techninę diskusiją. Man svarbus yra klausimas, kodėl žmonės taip bijo mokslo pažangos. Mes žinome daugiau apie augalų veisimą šiandieną negu prieš 50 metų, kada mes tiesiog spinduliuodavome tam tikras augalų rūšis, stengdamėsi sukelti mutacijas. Dabar mes labai aiškiai galime uh, E, ne tik tai atsitiktinai ieškoti įvairių mutacijų, bet žinome, kaip vyksta tas mechanizmas. Ir, ir to susidaro įspūdis, kad egzistuoja tam tikra grupė žmonių, kurie galvoja, kad kuo daugiau žinome, to pavojingiau. Nieko panašaus. Kuo daugiau žinom, to saugiau. Ir manau, kad mes turėtumėm truputį daugiau pasitikėti vieni kitais, negu šiandieną to matome. Iš tikrųjų, pasiekta didžiulė pažanga. Uh, E, suprantant, ką galima pasiekti, kokiais būdais, kaip sumažinti neigiamą poveikį ir kaip galima būtų sukurti papildomas naudos, ne tik tai kalbant apie didesnį derlių ar panašiai, bet taip pat ir, ir tai apie tai buvo užsiminta, kalbant apie tikslus, taip esama daug įvairiausių atsparumo, tolerancijos ir panašiai. E, taigi mes ieškome iš tikrųjų, kaip pakeisti kartais sudėti, pavyzdžiui, pakeisti riebesias rūgštis, kurios aptinkamos vitaminus ar panašiai. Ir šitos dalykus praeitie e, mes galėdom įgyvendinti tik taip ir labai ilgą laiką. Tuo tarpu dabar atsiranda naujų galimybių ir e, galima dirbti su atskirom e, smulkiom ir specializuotom kultūrom, nebe tik tai kalbam apie kukurūsus ar sojos, papelės ar panašiai bet e, labai specializuotas kultūras. Ir tada kyla klausimas, o kaip dėl ženklinimo? Ar nenorėtumėte išreklamuoti viso to? Gal kai kurios kompanijos tai darys, bet kyla klausimas, ar reikėtų reklamuoti naują augalų veislę arba kažkokią tai naują daržovę, kurioje, pavyzdžiui, daugiau maistinių medžiagų, ar reikėtų E, taikyti GMO žymėjimui skirtas įsiklės. Vienas dalykas būtų ženklinti siekiant pareklamuoti, čia galbūt galima iš tikrųjų vartotams teikti kuo daugiau informacijos. Tačiau jeigu norite tiesiog e, paženklinti šios produktus kaip genetiškai modifikuotus, ko, kaip aš supratau, jūs ir siekite, tai yra visai kita istorija. Mūsų tikinimu, kad šitie metodai daugumos mokslininkų sutarimų, iš tikrųjų nevadinti negenetinėmis modifikacijomis, tik tai tokiamis sąlygomis jie gali būti svarbus ES e, veislių kūrimui bei žemės ūkio sektoriui. Jeigu mes dabar neprimsime teisingo sprendimo, tai visi ateitie mokėsime nemažą kainą. Kągi. Ponas, ponė Hauslinka, to dar galime skirti keletą minučių. Ačiū. Nesu labai laimingas komisijos sakymu. Dėkuoju, pirmininkė. Aš nemanau, kad mes kaip parlamentas turėtumėm tiesiog su džiaugsmu palikti viską komisijos rankose. Manau, kad kaip komitetas mes turėtumėm įsigilinti iš tą dalyką ir e, pasirūpinti, kad mes turėtumėm, užimtumėm deramą vietą visoje šitoje istorijoje. Ir kad jeigu spedžiame rimti klausimai, kad juos nagrinėtų ir čia, parlamente. Manau, kad mūsų komiteto teisės departamentas irgi turėtų pasidomėti šio klausimu. Vokietijoje vyko diskusija apie interpretavimą ir aš žinau, kad e, tai virsta arba toj pat virs politinė diskusija. Ir tam, kad neatsiliktumėm nuo proceso, aš nemanau, kad mes e, kaip parlamentas turėtumėm tiesiog numoti ranką ir pasakyti, jeigu komisija sprendžia. Manau, kad valstybės narės E, irgi nesutiks tiesiog laukti, ką nuspręs komisija. Aš manau, kad šitie dalykai turi būti sprendžiami kiek kitaip ir galbūt sekretariatas galėtų e, panagrinėti įvairias kitas galimybės. Ir kito posėdžio metu mes galėtumėm tai aptarti. Ačiū. Panas Vaitman. Na, aš išklausiau čia vykstančią diskusiją ir turbūt turėtumėm tikrai būti labai atsargus, kad nesibaidytumėm naujų technologijų. Aš girdėjau, kad kai kurios e, nevyriausybinės organizacijos siekia netgi e, naujo ženklinimo, tai yra apskritai be jokių biologinių technologijų išaugintos, išauginta produkcija ar panašiai, pavyzdžiui, pomidoras, kuriam iš vis netaikyti jokie žemės ūkio metodai. E, Na, bet aš manau, kad mes turime nepamiršti ir kitų iššūkių, kurie kyla pasaulyje. Mes turime išmaityti daugiau žmonių, kaip buvo minėta, turime siekti, kad produktai būtų maistingesni, turime išvelgti į klimato kaitą ir kitus nepalankius žingsnius. Taigi tikrai turime labai atsargiai rinktis. Ir neturime tiesiog gintis nuo naujų technologijų. Aš manau, kad turėtume būti atviri naujosiam technologijom. Państwa, wyczerpaliśmy już nawet dodatkowe wystąpienia. W takim razie Kągi, visiems norėjusiems pasisakyti suteikėme tokią galimybę. Norėčiau padėkoti visiems apsilankiusiems ekspertams. Jūsų pranešimai mus praturtino naujomis žiniomis. Tačiau, aišku, ne viskas yra taip paprasta. Manau, kad prie šio klausimo dar grįšime ateityje, nes šis klausimas yra labai sudėtingas ir delikatus. nelengva. 2050 metais bus aprūpinti maistu 9 milijardus gyventojų. Todėl turime būti atviresni kai kurioms naujovėms. Nors nežinau, gal ir naudojant tradicinius būdus būtų galima užauginti ir pagaminti tiek maisto. Dėkoju visiems. Dėkoju ekspertams, visiems pasisakiusiems. Padarysime trumpą pertrauką ir perėsime prie kitų darbo tvarkės klausimų. Ponas Dantan yra pasiruošęs. Vienas minutės pertraukėlė. Thank you. punktu kolejnego. Polityka spójności w regionach górskich. Pereisime prie kito darbo atvarkės klausimo - sanglaudos politika ES kalnuotose regionuose. Nuomonės rengėjas yra panas Mišel Denton. Spalio 13 dienos posėdėje buvo nuspręsta parengti nuomonę. E, kurios paprašė regioninio vystimosi komitetas dėl sanglautos politikos ES kalnuotose regionuose. Šie regionai e, priklausomi yra nuo žemės ūkio ir kaimo plėtros. E, nuomonė buvo skirta EPP frakcijos atstovui ir ponas Dantam buvo paskirtas e, parengti nuomonę. Pone Dantam, prašom. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs jau pasakėte, kad mes kalbame apie savo iniciatyvą rengiamą pranešimą. Ir mūsų komitetas rengia nuomonę dėl su žemės ūkio susijusių klausimų. Taigi, tai yra nuomonė, tai reiškia, kad ji negali būti labai ilga. Ir, ir aš parengsiu jos projektą, o po to jūs galėsite pateikti savo pakeitimus. Aš siūlau, atsižvelgdamas į jau vykusias diskusijas, uh, nes mes jau kalbėjome apie šį pranešimą, apie kitus pranešimus, pavyzdžiui, kurį parengė panas Dorfman, kuris kalbėjo apie pieno sektoriaus, pieno gamintų problemas kalnuotose vietovėse. Ir aš siūlau kalbėti apie valdymą, sinergiją apie investicijas, konkurencingumą ir uh, ūkio diversifikavimą kalnuotose vietovėse. Ir trečias uh, dalykas tai būtų maisto gamybos gam, grandinę. Nes ten dažnai kalnuotose vietovėse uh, ūkininkai yra labai nedideli, nedid, ūkiai yra nedideli ir jiems reikia mūsų paramos. Aš kalbėsiu apie tai, kad mes. Uh, Aš atsižvelgsiu tai, kad kai mes kalbėjome apie žemės ūkio reformą ir tuomet kalbėjome, kad ir pirmasis ir antrasis ramšiai turėtų padėti, padėti toms vietovėm, kalnuotoms vietovėms ir ūkininkams kalnuotos vietovėse ir tose vietovėse, kur yra gamtinių kažkokių, kur ūkininkauti yra sunku, nes suprantame, kad ten ūkininkai susiduria su su e, tam tikrais sunkumais. Ir kalbėjom apie taip, kad e, sangaudus fondo lėšus turėtų būti e, pritaikytos jiems. Ir aš norėčiau pasakyti, kad Lisabonos sutartyje yra vienas paragrafas, kuriame kalbame apie kalnuotas vietovės, salas ir atokiausius regionus. Ir kol kas mes dar neturime Europos lygmenių taikomos politikos, kuri būtų skirta kalnuotosioms vietovėms, kuri, pažiūrėjau, būtų pritaikyta a, a, konkrečioms zonoms, nes mes žinome, kad kalnuotosios vietovės nėra vienodos visur. Ir kol kas kiekviena valstybė narė pati nusprendžia, ar galima kokį nors, kokį nors teritoriją įvardyti kaip kalnuotą vietovę ir pritaiko, kiekviena šalis pritaiko savo, a, dažnai skirtingus kriterijus. Ir Aš norėčiau išklausyti, ką Jūs manote apie tokius mano pasiūlymus ir aš lauksiu Jūsų pakeitimų. Ir aš dar kartą noriu pasakyti, kad aš rengdama šį dokumentą atsižvelgsiu į jau mūsų komitete patvirtintus ir parengtus dokumentus susijusius su, su, su, su šia tema. Aby wypracować w przyszłości formy wsparcia. Aš manau taip. Turėtume rasti būdų paremti tuos ūkininkus ir ūkius, kurie dirba tose sudėtingose vietovėse, nes ūkininkams reikia daugiau kūro, sąnaudos yra didesnės, infrastruktūros išlaidos yra didesnės. Apskritai viskas brangiau kainuoja. Tikiuosi, kad tai, ką pasakys, tai, ką pasakėte, mes svarstydami BŽUP po 2020 metų atsižvelgsime. Ponas Dorfman ir ponė Sendra. Pirma, pon, ponė Sendra. Pani Posusana, okej. Okay. Pani Posusana, jest. Ponė Sendra. Ačiū. Šis dokumentas, mano nuomonė, yra labai svarbus. Manau, kad kalnuotieji regionai nėra pakankamai apsaugoti. Jiems reikia skirti didesnę ES paramą. Žinoma, kad šie regionai skiriasi, bent jau Ispanijoje Galisijoje turime tokių kalnuotojų regionų, kurie dabar yra beveik visiškai ištuštėję. Manau, kad turime atsižvelgti ir į viešųjų paslaugų, tokių kaip sveikatos apsaugos, švietimo paslaugų užtikrinimą. Labai svarbu, kad šiuose vietovėse išliktų gyventojai labai e, svarbu išsaugoti mažus e, įmonius, mažus ūkius. E, mano regionas yra priklausomas nuo jautienos gamybos ir aš manau, kad mes turėtume ieškoti visapusiško atsako šiems regionams. Sadatel, kolegiai, radvams. Dėkuoju, ponė Prinkė, gerbėjai kolegos. Aš norėčiau, kad šiame dokumente būtų um, daugiau kalbama apie kalnuotuosias vietovės. Įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką jau yra įmanomos tam tikros priemonės, bet žinome ir apie programą LIFE ir apie programą Europą 2020, bet iš esmės galima pasakyti, kad ES neturi bendro požiūrio į tai, kaip galima būtų skatinti šių regionų vystimasi, o tai yra regionai, kurie yra skurdžiausi. Ir tenai žmonėms ūkininkauti tikrai yra labai brangu. Tai yra itin aktuali tema e, pietryčių e, Europo, e, Europoje. 60 procentų Balkanų pusėsalio yra kalnai, yra kalnuotosios vietovės. Ir aš manau, kad mes turėtume tikrai pagalvoti, kaip galima būtų e, skatinti pietryčių Europos regiono kalnuotų vietovių vystimasi. Taip pat galima galvoti ir apie Karpatų regioną. Ten galima ne tik plėtoti žemės ūkį, ten galima būtų taip pat ir daugiau dėmesio skirti turizmui, agroturizmui. Ir aš manau, kad jūsų rengiamėme dokumente taip pat reikėtų pakalbėti ir apie tai, kad galima būtų, pavyzdžiui, nustatyti uh, tokį žymėjimą, kad kalnuotose vietovėse užauginti produktai. Uh, taip pat pak, uh, nepamirškite ir biomasės, ir jaunų ūkininkų. Oui, merci, le, le Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad aš pritariu Mišeliui e, Dantanui dėl zonavimo. E, iš tikrųjų, manau, kad ES reikia bendros apibriešties. Ir e, žinome, kad tų kažkokių gamtinių kliūčių klausimas yra dalykas, prie kurio reguliariai sugrįžtame kiekvieną kartą, kai kalbame apie bžūp reformą. Ir uh, Va, iš esmės yra du dalykai - žemės ūkis ir kaimo vietovių plėtra. Aš manau, kad šiuose ramšiuose reikia atsižvelgti į kalnuotų vietovių ypatumus. Tai yra regionai, kuriuose esama gamtinių kliūčių ūkininkaujant. Ir reikia labai gerai. Ir aš manau, kad jie mes galėtume politiškai apibriežti, tai, susitarti politiškai dėl to, kaip apibriežti, kas yra kalnuotosios vietovės, tai būtų labai gerai, ypač pirmam ramšiui, nedaugiau nei a, a, Antram, mes žinome, kad de, de, yra įvairių tenai kliūčių ir susijusių su klimatu ir su de, geografiniais de, dalykais. Ir reikia, man atrodo, padaryti viską, kad su de, kad su šiais, e, e, e, šiais regionai, šiems regionams būtų skirtiamas toks pat dėmesys kaip ir kitiems regionams, kad tam tikra lygybė būtų užtikrinta. Ir žinau, ir kad Piemontės regione ir kitur situacija labai skiriasi nuo, sakykime, kitų kalnuotų vietovių. Ir tai taip pat reikia atsižvelgti. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pranešimas yra nepaprastai svarbus. Nepaprastai svarbus dėl to, kad lėšas iš sanglus politikos, pagal sanglus politikos politikos fondus gaunančios gaunantis pagalbą Sanglas fondų lėšų gavėjai yra, yra da, regionai ir tarp jų turėtų būti daugiau kalnuotų regionų. Reikia padaryti e, viską, kad gal, būtų užtikrintas žmonių tenai gyvenančių gerbuvės. Ta daryti sunkiau yra nei kitur, nes tie regionai turėjote ypatumų. Dažnai uh, žemės ūkio gamintojai gamina tą pačią produkciją kaip ir ūkininkai, kurie gyvena nekalnuotose vietovėse, bet labai dažnai e, jiems tai kur kas daugiau kainuoja, e, jų ūkininkavimas yra susijęs su didesniais kaštais. Ar tai reiškia, kad ir jų e, pelnas yra galiausiai mažesnis nei kitų ūkininkų? Jei daugiau investuosime į šios regionus, galėsime įspręsti kai kurias šių regionų problemas. Ir aš manau, kad sanglaudos fondai turėtų padėti mums geriau spręsti tuos iššūkius, su kuriais e, susiduria ūkininkai. Aš esu šešėlės pranešėjas ir esu gana jaunas parlamento narys ir todėl aš manau, kad reikia daugiau dėmesio skirti komunikacijai. Ir e, reikia užtikrinti, kad visi turėtų lygias galimybės, kad e, visi gal, turėtų vienodas galimybės naudotis internetu ir ypač uh, sparčiuoju internetu. Ir Ponas Uručev, e, mano kolega, kalbėjo, kad reikėtų paremti kalnuotose vietovėse užauginama, pagaminama produkcija. Reikėtų ypatingo žymėjimo. Šiaip jau ir egzistuoja tam tikras žymėjimas, bet reikėtų jį e, geriau reklamuoti. Tikiuosi, panas Dantans išvelgs į šios mano pasiūlymus. Pone Agijar. Aguijara. Atsiprašau. Ačiū. Aš norėčiau pasidalinti keliomis mintimis. Ponas Dantan trumpai mums papasakojo, paaiškino, kokios yra šiandienos problemos susijusios su kalnuotomis vietovėmis. Viena iš tų problemų yra tai, kad valstybės narės pačios sprendžia, pagal kokius kriterijus galima vienokį ir kitokį regioną apibriežti kaip kalnuotą vietovę. Ir kiekviena šalis be abejo pati priima sprendimus dėl to ir pati gali ko gero juos pagrysti, bet manau, kad reikėtų šiek tiek gal pabandyti derinti tuos e, e, kalnuotų vietovių apibrėžimus. Nors taip pat suprantu, kad e, čia gali kilti problemų. Ir apskritai, kai bandome kalbėti apie tai, kad jiems regionams reikia ypatingos politikos, čia taip pat gali iškilti problemų. Jūs, pažiūrėjau, minėjote, kad gal reikės plėtoti tenai infrastruktūrą, kurios be abejo taip labai reikia ir sangondos fondų lėšos gali būti tam panaudotos. Taip, Aš suprantu, kad kalnuotose vietovėse taip pat reikia turėti bent jau tokią bazinę, pačią pačią būtiniausią infrastruktūrą, nes kitaip tie regionai be tų investicijų bus diskriminuojami. Ir kolega jau minėjo, kad mums reikia taip pat galvoti apie lygias galimybės. Reikia daryti viską, kad tenai gyventi žmonės nebūtų skriaudžiami, bet kokia prasme. Suprantame, kad gal niekuomet kalnuoti regionai nebus tokie, neturės tokios infrastruktūros kaip e, kaip e, kitur e, galima sukurti dėl įvairių priežasčių, bet manau, kad lygios galimybės, ypač e, lygių galimybių suteikimas jaunimui, tai yra ir būtiniausia infrastruktūra, tai yra dalykai, kuriuos realiai galime pasiekti. Aš pateiksiu savo pasiūlymą, aš svarmuluosiu jį kaip pakeitimą prie jūsų dokumento. Ir Tame pakeitime aš pabandysiu atkreipti e, jūsų dėmesį į tai, kad dažnai kalnuose gyventi žmonės turi kelis pajamų šaltinius. Gal jie verčiasi, verčiasi ir žemės ūkių šiek tiek, o gal dar ir uh, uh, kažkur turi kažkokį kitą darbelį. Bent jau mano šalyje taip yra. Ir dažnai Dėl to kyla problemų, ypač vietos administracijoms, nes e, Dažnai žmonės susiduria su neiškumu, neaišku, pažiūrėjau, kaip e, skaičiuoti jų socialinės įmokas. Ir tai nėra problema, kuri be, be abejo yra aktuali tik kalnuotosioms vietovėms, e, bet tenai kur kas daugiau žmonių su tokia problema susiduria. Uh, Ir apskritai, kalbant apie tai, kaip galima būtų paremti mažus ūkius e, kalnuose, manau, kad reikėtų ir tą problemą spręsti, nes jeigu jiems bus lengviau e, išsiaiškinti, kaip galima teisėti gauti visas pajamas, kad ir iš kokių šaltinių jos būtų, tuomet žmonės būtų labiau linkę ir toliau dirbti kalnuose ir ūkininkauti. Kai kur, pavyzdžiui, žinome, kad kalnuotosios vietovės atitinka kokiu nors gamtinių kliūčių apibrėžimą. Bet po to žiūrint, pritaikant kitą kažkokį dokumentą pagal žūp, bendra žemės ūkio politika, paaiškėja, kad tos, tų kliūčių pripažinimas trukdo uh, tam, kad e, tas regionas patektų į dar kokią nors kitą kategoriją. Taigi, manau, kad tokias problemas taip pat reikėtų spręsti. Uh, thank you very much. Uh, this is, uh... Ačiū. Tai iš tikrųjų svarbis rytis ir aš noriu pasakyti, kad mane nuvylė rezultatas. Galima būtų taip pat klausti, kas naujo. Mane tiesą sakant, stulbina, kaip žmonės siekdami rinkimų E, rinkimų mėgina bet kokią kainą siekti e, populiarumo savo mm, pažadais. Aš tą žinau iš savo tėvo istorijos, kuris yra tikrai pagyvenęs žmogus ir panašiai. E, na, bet kuriuo atveju nenoriu plėtotis, pati tema yra labai svarbi ir kalbame ne tik apie ūkininkavimą. Žmonės, kurie ūkininkauja šios regionus, jie teikia daugybę paslaugų, jie teikia aplinkosaugos, turizmo paslaugas, tiekia maistą, tvarko kraštovaizdį. Ir tokiuose srityse Airijoje jie taip pat veikia kaip savočkas inkubatorius, kadangi jie palaiko gyvą mūsų istorinę airių kalbą. Esama tam tikrų istorinių priežasčių, dėl ko būtent airių kalba išliko tuose regionuose Tačiau vienas iš būdų, kaip išlaikyti gyvą airių kalbą, būtų palaikyti gyvenimą šiuose regionuose. Ir šitas pranešimas labai svarbus. E, žinau, kad tik tai per keletą pastarųjų savaičių man teko kalbėti su komisijos stovais, kalbėti apie šitas teritorijas plačiaja prasme. Ir jeigu mes norime iš tikrųjų e, rūpinamės e, žmonėmis, kurie ūkininkauja šiuose sunkiausiuose ūkininkavimo teritorijose, Ehm, e, tai turime atsikirti tos praktikos, kada jie paskutinėje gauna pinigus. Ehm, galima kelti klausimą, kodėl, pavyzdžiui, Airijoje tie žmonės paskutinėje gauna pinigus. E, tačiau komisija, tiesąkant, e, kaip ir konstatavo, kad visur Europoje ta pati problema egzistuoja. Taigi mes tikrai turime rodyti bagarbą šitų regionų gyventojams. Jie neturėtų paskutinėje gauti lėšas, jie neturėtų eiti kryžiaus kelius tam, kad gautų savo pinigus. Ir vėlgi, kalbant apie Airiją, nes aš nežinau situacijos kitoje Europos dalyje, mes turime stulbinančią situaciją, kada žmonės, kurie iš tikrųjų gyvenant to žemės ir jie dirba, e, gauna mažiausias išmokas. Netgi pagal antrąjį ramstį, kur turėtų būti kažkokiu tai vilčių gauti tos pinigus, sudaro įspūdis, kad e, jiems tenka peršokti tiek daug kliučių, kad e, galų gale ne visi atlaiko tą distanciją ir gauna kur kas mažiau negu, pavyzdžiui, daug turtingesni ūkininkai auginantis grūdus kažkur žemuose. Uh, Taigi iš tikrųjų turime padėti šitiems žmonėms. Kai aš sustikau su komisijos atstovais ir kai aš kalbėjau apie visą tą idėją, kad e, žmonės iš tikrųjų finansiškai labai apriboti to fakto, kad e, šiuose plotuose, šiuose teritorijose yra daugybė gamtinių kliučių. E, tai be abejo yra savaime suprantamas dalykas, tačiau aš išvilgiu didelę problemą, kad žmonės finansiškai atsidūrė nepalankio pati būtent dėl to. Ir komisija pasakė, kad e, na, negalima tikėtis, kad pilnai būtų kompensuojamos išlaidos. Kodėl ne? Tai yra Europos direktyva, žmonės dažnai e, buvo priversti imtis tokio ūkininkavimo, e, kai kurie be abejo tai daro savanoriškai, tačiau jie tikrai neturėtų e, būti laikomi kažkokiais kankiniais vien dėl savo pasirinkimo. E, tam tikrai pribojimai be abejo visada galios e, finansiškai visada bus tam tikrų apribojimų gyventi tokios teritorijose būtent dėl jų pačių specifikos. Ir jeigu norite, kad e, būtų išlaikyta tam tikra vertė, kuri su to susijusi, be abejo, tam esama tam tikros kainos, nes kitaip sudursite su žemių apleidimu. Ir kaip jau minėjau, iš tikrųjų e, šitie žmonės dažnai ir gerai e, prižiūri kraštovaizdį. Mane priblaškė sutikimas, kur e, surinko daug e, avių augintojų ir e, kažkas tai kalbėjo apie tai, kad reikėtų, pavyzdžiui, pasiekti, kad realiai grįžtų perėti į jų teritorijas. E, na ir iš tikrųjų man tas paliko didelį įspūdį, tas žmogus sulaukė aplodismentų ir pritarimo šūksnių ir man kilo tikras nuostabos jausmas, kaip jis juos visus uh, um, suvienijo ir sujungė tam tikslui. Tačiau galų gale šitie žmonės išdurėme, taip sakant, um, kada kalbame apie pinigus. Um, mes mokame pusę milijono mūsų ūkininkų sąjungų vadovams, sakėm, su tarpu šitie žmonės lieka kažkur tai už borto. Sudėtinga situacija. Ačiū, ponas Lopė. Kad e, šitas pranešimas yra labai svarbus, atkreipia būtent dėmesį į tai, kad e, ES nėra vienoda, sakykime, vietovė, kur visiems vienodai e, galima dirbti, ūkininkauti ir vienodai gauti rezultatą už tą darbą. Ką tik kalbėjo kolega iš e, vakarinės Europos dalies, aš noriu šiek tiek pasidalinti mintimis iš rytinės ES dalies. Tai Tikrai manau, kad kiekvienoje šalyje yra skirtumų ūkininkavimo, tik tai kaip mes juos apibrėžiam ir kaip mes juos išlyginam tuos skirtumus. Pavyzdžiui, Lietuvoje aš tikrai apgalestauju, kad kol kas naujam laikotarpiu 14-20 metams nėra nustatyta ūkininkavimo suklitim žemėlapių. E, yra, e, reiškia, e, visa šalis vienoda ir visoji šalyje taikomos išmokos. Tai nėra teisinga ir pagal naują bendrą žemės ūkio politiką nepadaryti namų darbai ir, žinoma, negaus kompensacijų žmonėms tose teritorijose, kuriuose sunkiau ūkininkauti. Aš pats esu iš vietovės, kuri yra prie ES išorinės sienos, kur, tai irgi savotiškai vietovė, kur nenori žmonės gyventi, kur nori pasitraukti iš tos vietovės. Taip pat e, gyvenu atominės elektrinės e, veiklos zonoje. Kiekviena elektrinė turi savo e, zonas 30-50 km. Vėl žmonės pasitraukia iš tų zonų, nenori juose dirbti, nors mes sakom, kad nekenkia ir taip toliau, bet psichologinis yra diskomfortas ir žmonės nenori investuoti ilgalaikių pinigų į tas zonas. Ir Iš tikrųjų, problemą turbūt e, turim ir kitą, kad būtent iš rytų e, šalių, iš rytų Europos šalių e, dėl mažų pajamų tam pačiam žemės ūkyje žmonės vyksta į vakarų šalis ir galbūt užima darbo vietas ir taip toliau, tiek į Britaniją, tiek į Vokietiją, tiek į Ispaniją, į Skandinaviją, Švediją. Tai jie vyksta ir, sakykime, Lietuvoje per 15 metų išvyko ketvirtadalis darbingo amžiaus žmonių, apie 25 procentus. Tai didžiulis kiekis žmonių. Ir iš tikrųjų labai didelė problema ir jie išvykę dirba tam pačiam žemės ūkyje. Renka pomidorus, kasa bulves, skina daržovės, kai tą patį galėtų daryti kitur. Ir jų šeimoms yra mokomos iš tų pačių Europos pinigų kompensacijos, pašalpos ir taip toliau. Todėl Manau, kad e, iš tikrųjų e, būtent e, e, rezultatas, kada mes kitais metais matysim, kaip suveikė bendroji žemės ūkio politika naujoji, kaip jinai sugebėjo padaryti ūkius gyvybingus, kaip sugebėjom pritraukti arba palikti jaunimą ūkininkauti Tai iš tikrųjų labai svarbus klausimai ir mes juos na, įskirtinai turim žiūrėti ir todėl šitas, šito pranešimas, sakykime, tai dalis problemos, e, kuri atkreipia dėmesį į kalnuotas vietovės. Bet e, manau, kad mes turim atkreipti dėmesį į visas mažiau palankesnės vietovės ir e, ES išmokos turi būti nepasipelninimo šaltinis, o turi būti išlyginimas ūkininkavimu visoje Europoje, kad visi ūkiai daug maž būtų gyvybingi, žmonės konkurencingi ir kad nebūtų priversti bėgioti iš vienos šalies į kitą ieškoti laimės. Ačiū. Pan posel Dorfman. Panas Dorfman. Ačiū pirmininkė. Mišelis Tanta iš tikrųjų parengė labai svarbų pranešimą ir aš noriu padėkoti už tai. Panašiai kaip ir anksčiau kalbėjusiai, noriu pasakyti, kad kalnų regionai be abejo prašosi specializuotos politikos, nes kitaip jie tiesiog po truputį išmirs. E, Europoje yra daug tokių kalnuotų regionų, tai yra Alpės ir, ir kai kurios kitos aukštikalnės, kur tiesiog mes matome didžiulius plotus jau apleistus, ištuštėjusius. Kai kalbam apie ūkininkavimą, galbūt turėtumėm kalbėti apie kažkokią tai e, regioninę politiką būtent kalnuotom teritorijom, nes kitaip iš tikrųjų nieko nebus. Dabartinė BŽUP numato tam tikras priemonės, kurios leidžia diferencijuoti, tačiau nebūtinai kiekvieną kartą vyriausybės iš tikrųjų realiai tai gyvendina. Tose šalyse, kur tai realiai gyvendinama, um, Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, kitose valstybėse, tai dažniausiai yra periferinės teritorijos, kurioms dėmesys tikrai yra nepagrindinis. Na, ypatinga su ypatingom problemom nu, galbūt suduria pieninkystės ehm, sektorius ir vėlgi čia kalnuotų regionų ūkininkai paprastai vieni iš pirmųjų nebeišsilaiko. Tie žmonės, kurie dirba sunkiausiamis sąlygomis, turėtų sulaukti papildomas pagalbos, tačiau taip nevyksta. Jeigu jūs gamite daugiau, jūs uždirbate daugiau, o jeigu negalite dideliais kiekiais gaminti savo produktų, kaip dažnai vyksta kalnuotose regionuose, tai ir uždirbate mažiau. Uh, Na, iš tikrųjų, pasiekmes bus sunkios, net ir finansinės pasiekmes bus sunkios, jeigu nieko nesimsime. Kai Europoje kyla potvinė, mes visada sakome, o, tai klimato kaita. Tačiau pagalvokime, kurgi visos problemos šaknys. Pažvelkime, kaip pasiskirstė kritulių lygiai, kiek laiko trunka lėtingi sezonai ir panašiai. Jeigu visą tai apžvelgtumėm, pamatysime, kad ne viskas tikrai susijęs su klimato kaita. Dalis problemos yra ta, kad e, lietus tiesiog per greitai, lietaus vandenys per greitai pasiekia upes e, žemumose, būtent todėl, kad kalnų regionai yra apleisti. E, ten didžiuliai plotai yra pažįsti, erozijos vanduo nebesusilaiko ir labai greitai suteka į žemumas, sukeldamas potvinį tie nedaugelis žmonių, kurie dar liko tose teritorijose, be abejo, jis reikia pasirūpinti. Tačiau reikia pasirūpinti žmonėmis, kurie gyvena šiek tiek žemiau kalnų šlaituose. Taigi labai svarbu šitiems regionams iš tikrųjų parengti specializuotą politiką ir nemanau, kad tai kainuotų labai didelius pinigus, ypač jeigu viską tinkamai padarytumėm. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, panai Dmitru. Direktoriau, žodžiu. Thank you very much. Labai ačiū pirmininkė, gerbėm parlamentarai. Pirmiausiai noriu padėkoti už suteiktą galimybę pasikeisti nuomonėmis dėl šito savo iniciatyvą parengto pranešimo. Komisija iš tikrųjų yra pasirengusi bendradarbiauti, suteikti reikiamą informaciją ir panašiai. Mes džiaugiamės, kad kalbame apie sanglos politiką kalnuotose vietovėse. Kalnuotos vietovės sudaro apie 20 procentų ES teritorijų. Ir e, jos pasižymi iš tikrųjų didžiulį teritorinį ir, didžiulę teritorinę ir socialinę įvairovę. Vienas iš keltų klausimų. Sakyčiau, BŽP mes turime e, toli siekiančią istorinę patirtį, išskirdami būtent aukštikalnių regionus, kalnuotas vietovės. E, ir, pažiūrėjau, kaimo plėtroje taip pat buvo ilgai rinkamas specialus apibrėžimas, kas yra kalnuota vietovė, kur buvo kalbama ne tik apie aukštį, bet ir e, apie tam tikras kitas teritorinės ypatybės. Šitą apibrėžtis nepasikvietė. Be abejo, mes turime ir kitų e, natūraliai ūkininkavimų nepalankių teritorijų, e, kurios apibrėžiamas kiek kitaip, tačiau E, ten kartais kriterijai keičiasi, tu tarpu e, aukštikalnių vietovės, e, tas apibrėžimas yra na, pakankamai pastovus ir nesikeitė. Na, iš tikrųjų, dalykai, kurie apibūdina arba charakteristikos būdingos kalnuotai vietovė yra mm, sudėtinga topografija, dėliaukščiai ir panašiai ir panašiai. Ir be abejo, mes sudarėme su įvairiais, su įvairiomis gamtinėmis kliūtimis. Tai yra ir um, reliefo ypatumai, ir vandens telkiniai, ir panašiai, ir panašiai. Ir be abejo, šitie dalykai e, neišvengiamai veikia e, kalnų vietovių gyventojus, jų būti, jų veiklą. E, kita vertus, dažnai tai yra taip pat ir turizmo zonos. Aš puikiai žinau, apie ką kalbu, kadangi pats esu iš kalnuoto, kilęs iš kalnuoto kaimelio, kalnų kaimelio Rumunijoje. Na ir mes iš tikrųjų BŽP pripažįstame kalnų vietovių svarbą ir vaidmenį. Esame parengę keletą instrumentų ir mm, turiu jums priminti, kad jau yra numatyta galimybė palaikyti kalnų vietovių žemės ūkį. E, mm, esame, tiesą sakant, kelių priemonių ir be nesvarbiausia šių, kadangi tik buvo kalbama apie daug E, kliučių, su kuriam sudarė ūkininkai. Taigi yra kompensacinis mokėjimas būtent už e, ūkininkavimo išlaikymą kalnuose. Tai yra papildomos pajamos ūkininkams ir tai yra fiksuota išmoka. Kiekviena valstybė narė, kiekvienas regionas gali kompensuoti e, išlaidas ūkininkams, kurie kreipiasi Ir tai yra nuolatinis mechanizmas, tol kol poreikis yra, mes galime tas kompensacijas mokėti. Bet to valstybės narės e, be abejo tokią kompensacijų programą kartais traukia į savo kaimo plėtros programą. Kompensacija yra skirta būtent padengti tos papildomas išlaidas ir kitus nepatogumus, kurie sąlygojami pačios teritorijos, pačios vietovės. Yra numatytos tam tikros ribos, nuo minimumo iki maksimo ir maksimumas, kurį galime išmokėti kalnotų vietovių ūkininkams, yra daug didesnis negu bet kurių kitų nepalankių teritorijų gyventojams. Kalbant apie 2014-2020 metų programą, kurios formavimas jau baigtas, čia valstybės narės vėlgi tikrai turi priemonių kompensuoti tos apribojimus, kurie kyla kaimo kalnų vietovėse. E, kalbame apie 30 milijonų hektarų kalnų teritorijų, kurioms dabar taikomas įvairios kompensacinės schemos. Ir čia mes kalbame ir apie pirmo ir apie antro ramščio mokėjimus, kurie galimi būtent kompensuojant ūkininkams mm, tam tikrus sunkumus ir nuostolius e, susijusius su jų gyvenama vietovė. Na, dėl klausimo, kuris nuskambėjo iš Lietuvos, taip, jie atrodo kalnų neturi, tačiau buvo užsiminta apie kitas e, e, ribotos sukininkavimo galimybės ir e, atinkamas teritorijas. Mes dabar su jais bendradarbiavome, kaip tik tai ir bandome apibriežti, kas yra tos nepalankios ūkininkavimo teritorijos. Be abejo, kompensacijos yra na, be nesvarbiausia intervencija, svarbiausias mechanizmas, kurį galime taikyti per BŽUP. Tačiau taip pat mes turime visą eilę kitų priemonių, kuriomis irgi galime palaikyti žemės ūkio ir kitokią veiklą aukštikalių rajonuose. Pavyzdžiui, kita priemonė, kuri yra labai svarbi, būtų e, ūkininkavimo veiklos, ūkininkavimo praktikos susijusios su klimato e, valdymu ir e, biologinės įvairovės įsaugojimu. E, e arba kai kuriais kitais dalykais, kai kuriams kitomis vertybėmis, kurios irgi yra tipiškos būtent um, aukštikalnių regionams. Noriu pasakyti, kad tikrai nemaži aukš, kiti kalnių plotai yra dengiami arba miškų, arba alpinių pievų. Ir tokiuose kalnų ganyklose vėlgi mes galime teikti paramą, pavyzdžiui, už e, užsodinimą miškų, už e, kažkokias tai priešgaisinės priemonės, už e, pagerinimą e, žmonėms lankytis e, miške, e, atinkamą infrastruktūrą. Na ir kai kurios priemonės taikytinos galbūt plačiaja prasme visam kaimo sektoriui. Tačiau aukštikalnių regionai čia turi tam tikrų prioritetų, ypatingai jeigu žmonės investuoja į kažkokius tai e, realius fizinius aktyvus. Pavyzdžiui, regionuose, kur ne, negu, negu, pavyzdžiui, panašios investicijos, kurios e, taikomas kitose e, netokiose palankiose teritorijose. Na, be abejo, Kai kuriais atvejais e, e, infrastruktūros kūrimas e, yra labai svarbus, norint išlaikyti kaimo gyvenimą ir tai aktualu tiek e, šiaip nepalankiose kaimo vietovėse, e, tiek ir aukštikalnių vietovėse ypatingai. Ir čia be abejo mes galime palaikyti įvairias inovatyvės veiklas. Europos inovacijų partnerystė, pavyzdžiui, irgi gali būti taikoma kompensuojant tam tikras priemonės kalnų vietovėse. Taip pat komisija E, sudarė nemažai sąlygų e, papildomai rinkodarai, tai e, kalnuose kuriami produktai gali būti specialiai ženklinami, pristatomi, reklamuojami ir tai byloja apie jų aukštą pridinę vertę, nes tai yra labai švarus, geri regionai, taigi iš tikrųjų kalnų regionai gali sėkmingiau reklamuoti ir pardavinėti savo pagaminamą produkciją. Tai yra tik tai keletas iš galimybių kurias mes palaikome per kaimo plėtros politiką. Be abejo, mes taip pat dalyvaujame ir platesnėme, tekste, platesnėme kon, kontekste e, per kitas iniciatyvas. Pavyzdžiui, vienas iš tokių dalykų būtų Euromontana e, bendradarbiavimas Europos Sąjunga ir e, šitos konvencijos pasirašė šalis ir buvo primta Alpių regionų strategija. E, E, jungtinių tautų kalnų partnerystę, kuriai priklauso 250 narių taip pat, e, numato tam tikras priemonės aukštikalnių regionams. Ir jau kam įdomu, tai galėčiau pateikti tam tikrų detalių iš anglos politikos, kurios orientuotas būtent į tai. E, šiaip jau mes esame pasirengę bendradarbiauti su kitais generaliniais direktoratais, e, įgyvendintas priemonės, kurios, kai kurios gana neseniai buvo patvirtintos ir dabar be abejo mes ketiname jas įgyvendinti. Ačiū. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord. Ačiū, panė pirmininkė, aš pirmiausia norėčiau padėkoti kiekvienam iš kolegų, kur, ir man atrodo, kad visi kalbėjo nusekliai. Na, akivaizdu, kad kalnuose gyvenantiems žmonėms pirmiausia rūpi, kad nebūtų trak, kalnai traktuojami kaip kažkoks rezervatas. Ten gyventi žmonės yra ES piliečiai ir jie nori gyventi e, tai oriai, e, bent jau tiek, kiek leidžia jiems savo pajamos. Kai kalbėjome apie bažaupų finansinį programavimą. Mes kalbėjome apie tai, kad reikia daugiau lėšų skirti tiems regionams, kur, kur jie ir nepalankus ūkininkavimui. Ir reikia surasti deramą pusiausvyrą tarp uh, paramos uh, už hektarą ir uh, to, kaip, ap, ap, kokios priemonės taikomos apskritai regionui. Žinome, kad e, kalnuose, pavyzdžiui, da, e, yra daug sezoninių darbų. Yra, e, ir tame žmogus gali da, dirbti kelis da, darbus, gali derinti kelias skirtingas profesijas. Ir reikia kalbėti apie E, tai, kad tas pats žmogus gali būti vasarą ūkininkų, žiemą, pavyzdžiui, gali būti e, slidinėjimo instruktoriumi e, ar staliumi gali dirbti. Reikia nepamiršti, kad kalnuose yra sezoniškumas ir tik tai taip tenai galima išgyventi. Ir todėl reikia padėti tiem žmonėm, e, ten gyventiems žmonėms išnaudoti visus įmanomus uh, uh, pajamų šaltinius. Ir todėl reikia ypatingos politikos, kuri atsižvelgtų į teritorijų ypatumus. Mes to ir siekiame. Ir uh, reikia, kad būtų atsižvelgta tai, kad nuotosios vietovės yra ypatingos teritorijos, kažkaip na, reikia išnaudoti kiekvieną galimybę, ir kiekvieną galimybę tenai išgyventi reikia paremti. Labai ačiū. Grįšime prie šio klausimo sausio 11 dienos posėdyje. Pakeitimus reikia pakeis, pateikti iki sausio 15, o nuomonę tvirtinsim vasario 23. Dabar perėsime prie paskutinio darbo atverkės klausimo. Svarstysime produktų propagavimo reglamentą su komisijos atstovais. Kaip jūs prisimenate, ponė Herans Garcia buvo atsakinga už šį klausimą. Buvo pasiektas sutarimas su taryba per mažiau nei vieną mėnesį per du trilogus. Dabar šis reglamentas įsigalios ir komisijos atstovas Diego Kangafano pristatys naujausią informaciją šiuo klausimu. Suteikiu žodį komisijos atstovui. Ačiū. Pane pirmininkė, aš kalbėsiu ispaniškai, nors um, skaidrės yra paruoštos anglų kalba. Šis reglamentas įsigalioja šiandien, todėl mūsų buvo paprašyta jį pristatyti. Mes esame sakę ne vieną kartą, kad šis reglamentas turi daug galimybių ir jūs taip pat esate už šio reglamento. Todėl e, labai teisinga e, šiandien kalbėti apie šį dokumentą. E, stengsiuosi kalbėti trumpai. Pirmiausia, matome, kad žemės ūkio maisto produktų eksportas yra geras, mes matome raudoną liniją, ji rodo 2015 metų eksporto lygį. Dėl Rusijos embargo mes pamatėme, kad turime diversifikuoti savo eksportą. Reglamentas, kuris įsigalioja šiandien, kaip tik ir sudaro mums tokias sąlygas. E, praeitie esame patvirtinę ne vieną e, programą, e, kas labiausiai gavo daugiausia naudos nuo to, tai Italija, Graikija, Niderlandai, Lenkija, Ispanija. Tos šalis, kuriuo, kurios čia yra nepaminėtos, galite kreiptis į atitinkamų organizacijų atstovus, sužinoti, kokia yra informaciją. Kalbant apie produktus, e, tai jie buvo pienas, vynas, e, ekologiniai produktai ir taip toliau. Taigi reglamentas įsigalioja šiandien. Jūs e, taip pat prisidėjote prie šio reglamento patvirtinimo praėjusiais metais. Buvo patvirtinti deleguotieji aktai. E, žinau, kad kartais tai kelia sunkumų, bet e, čia nekilo jokių problemų, viskas e, buvo sutarta ir, kaip jau minėjau, reglamentas įsigalioja šiandien. Kasgi naujo reglamente? Kairėje pusėje mes matome pridėtinę vertę eksportui. E, yra metinė programa, apie ją kalbėsiu netrukus. Mes norime didinti propagavimo kampanijas ne trečiosiuose, ne Europos Sąjungoje, bet trečiosiuose šalise. Mes norime bendradarbiauti e, su kitam tarp valstybių narių, norime plėtoti daugia šalės programas. Ir dabar kofinansavimo lygis e, yra kur kas geresnis nei anksčiau. Antras dalykas. Naujas reglamentas įtraukia daugiau gavėjų. Mes galėsime bendrai finansuoti kur kas daugiau produktų. Taip pat skiriame daugiau dėmesio kilmiai ir prekės ženklui ir krizės atveju galėsime reaguoti. Ir trečiajame stulpelėje dešinėje pusėje mes kalbame apie didesnį efektyvumą, bus bendradarbiaujama su privačiu sektoriumi. Viskas bus kur kas paprasčiau. Luksemburgė įsisteigusi agentūra mums padės ir mes turėsime e, daugiau lėšų iki 200 milijonų per metus. Kaip ir sakiau, naujas reglamentas e, sudaro galimybę bendrai finansuoti e, didesnį skaičių produktų. Aš kalbu apie tabaką, perdirbtus projektus, tokius kaip alus, šokoladas, makaronai. Kitas dalykas yra geografinės nuorodos E, vynas, e, paprastos programos, e, daugia šalės programos, taip pat yra numatytos nuostatos žemės ūkio produktams ir kaip jau sakiau, yra numatytos nuostatos ekologiniams produktams ir geografinėms nuorodoms. Kasgi gali teikti pasiūlymus, vėl buvo išplėstas taikymas tarp priekybinės organizacijos, gamintojų organizacijos ir viešųjų, viešasias paslaugas teikiančios institucijos. Kairėje matome tipinį pavyzdį to, ką finansuojame, Tai yra vidaus rinkos ištakos, Europos pienas yra žalias, o dešinėje matome Italijos, Prancūzijos ir Ispanijos pastangas eksportuoti kivius. Veiksmai yra įvairūs, informavimo ir propagavimo programos truks nuo vienerių iki trijų metų, E, pasiūlymus bus galima, galės teikti siūlančios organizacijos, komisijos narys e, vyks į Meksiką, Kolumbiją, e, Kiniją ir Japoniją, siekdamas skatinti eksportą. Ir paskutinė skaidrė susijusi su lėšomis, rodanti, kaip bus padalintos lėšos. Paprastai komisija mažina išlaidas, tačiau dabar 30 milijonų daugiau eurų buvo skirta dėl e, keulių maro 9 plus 21 eur, milijonas eurų, tai reiškia, kad 30 milijonų eurų daugiau. E, taip buvo išskirstytos tos e, lėšos. Lėšos yra skirtos taip pat ir eksportui į kitas šalis, Junktinės Amerikos valstijas ir kitas. Lėšos yra orientacinio pobūdžio. Pirmaisiais metais yra numatyta konkrečius suma ES eksportui didinti. Aš įsivaizduoju, kad mes gausime daug prašymų e, eksportui skatinti iš visų ES valstybių narių. Ačiū, ponė pirmininkė. E, šis reglamentas yra puikiai priemonė ir aš tikiuosi, ji padės mums diversifikuoti e, eksportą. Jūs 50 procentų prisidėjote prie šio reglamento parengimo ir patvirtinimo. Dar kartą dėkoju. Pani posėdė, Havel Garcia. Gracias, señor presidente. Yo quiero... Ačiū. Pirmininkė, dėkoju ponui Kanga už pateiktą pristatymą. Europos komisija puikiai dirbo nuo pat pradžių. E, Rumunijos ministras pirmininkas taip pat daug prie to prisidėjo. Vyko taikinimo komitetas ir visos trys institucijos puikiai dirbo ir pasieko, pasiekė gero rezultato. Žinoma, patvirtinus dokumentą daug klausimų dar iškilo, bet aš norėčiau padėkoti komisijai, kad atvykote pas mus, kad nagrinėjote šios skirtingus klausimus ir sudėtingus klausimus. Dabar laimiai visi jie yra išspręsti ir bus galima nagrin, e, vykdyti programas. Aš pati e, gavau nemažai laiškų iš gamintojų dėl geografinių nuorodų. Aš tikiuosi, kad mes galėsime dirbti sėkmingai. Tikiuosi, kad lėšos bus panaudotos eksporto diversifikavimui. Pavyzdžiui, mes išgyvenome Rusijos embargą. Mes dabar galėsime diversifikuoti e, eksportą. Aš tikiuosi, kad ponui Hoganui pasiseks e, vykdant propagavimo e, ir viešinimo kampaniją. Reikia paskleisti e, šią žinę, kad e, būtų galima skatinti ir propaguoti geografinės e, nuorodas. Aš tikiuosi ir esu įstikinusi, kad tai sukurs naujų darbo vietų gamintojų regionuose. Dėkuoju dabar ponas Dorfman. Ačiū. Taip kaip suprantu, žinios yra geros Europos ūkininkams. Mes turime imtis agresyvesnės, aktyvesnės taktikos ir geras sprendimas propaguoti savo produktus. Visi kokybės ženklai taip pat bus propaguojami ir tai yra labai gerai. Šiuose paveiksliukose matome e, Šveicarijos galbūt ženklą, bet gal nieko tokio. Mano klausimas būtų toks. Iki šiol lėšos buvo skirstamos e, vidaus ir išorės rinkoms. Ar dabar yra kažkokių pakitimų, kokias jūs numatote tendencijas, kalbant apie paramą programoms, kurios bus vykdomos už ES ribų? Gracias, presidente. De verdad. Ačiū pirmininkė puikios naujienos. Atsiranda e, puikia galimybė. Lėšų yra siūloma tikrai nemažai. Dabar mums svarbu paskleisti šią žinią, šią informaciją. Noriu e, padėkoti e, šešėliams pranešėjams, poniai Garsijai, kuri dirbo uh, su šiuo klausimu. Tai buvo visų mūsų bendras darbas ir jis yra vainikuotas sėkme. Turiu keletą klausimų. Ponas Hogan apie tai kalbėjo apie ekonominės diplomatijos misijas Jūs paminėjote keletą konkrečių šalių. Ar įmonės yra kreipus, įmonės iš prioritetinių šalių yra kreipusios dėl propagavimo programų. Uh, ar įmonės norinčios gali taip veikti. Norėčiau, kad jūs taip pat tikslintumėte. Aš kalbu apie diplomatinės misijas, kurių tikslas yra skatinti priekybą. Kitas dalykas - kilmės nuoroda, geografinė nuoroda. Yra numatytos lėšos propaguoti šios ženklus ir pagal kitas priemonės. ar tos papildomos lėšos yra e, skirtos e, šiems dalykams, nes yra ir kitų programų, kuriuose yra numatytos e, lėšos šiems ženklams. Ar čia nėra tam tikro nesuderinamumo? Ačiū. Ponas Dantan. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijai už e, jos e, pranešimą ir du klausimus turiu. Aš pastebėjau, kad e, kad jūsų pranešime yra įdomių dalykų, naujų dalykų, bet kaip jūs ketinate gyvendinti šią naują politiką? Uh, E, kaip jūs galėsite ją praplėsti. Ir mes žinome, kad jį turėtų taip, taip pat paskatinti eksporto skatinančią e, politiką. Ir mes ką tik kalbėjome apie kalnuotas vietovės, gražius kalnus. Yra dalykų, kurie egzistuoja, bet apie kuriuos mes labai mažai žinome vartotojai. Ir aš dažnai tą sakau Žemės ūkio komitete, kad komisija turėtų pradėti reklamos kampaniją, kurios metu mūsų vartotojams paaiškintų, e, kokie žymėjimai yra naudojami Europoje. Da, ar tai būtų kalnuose užauginta produkcija, ar tai būtų da, da, geografinės nuorodos da, žymėjimas ir kiti žymėjimai. Nes mes žinome, kad da, mūsų vartotojai per mažai žino apie šiuos kokybės ženklus. Dėkuoju. Gal dabar komisijos atstovas galėtų sureaguoti išsakytas pastabas ir atsakyti jų patiktus klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai Erant, bet e, jos darbo nebūtų prasmės ir kalbėti apie šį klausimą šiandien. Pone Dorfman, mes matome, kad egzistuoja tokia tendencija. Žmonės laiko pinigus už Europos ribų, net ir pagal dabartinį, tai, turint dabartinį reglamentą, kuris yra dosnesnis, nei ankstesnis. Bet matome, kad po to, kai Rusija pritaikė embargą, situacija pasikeitė ir dabar ieškoma naujų rinkų eksportui ir galvojame ne vien apie tradicinės rinkas, apie JAF, apie Kiniją, galvojame ir apie Katarą, Pietričių Aziją, Latino Ameriką, Junginės Arabų Emiratus ir Afriką, nepamirškime Afrikos. Tai yra tokios yra naujos tendencijos. Pone Agijera, Mūsų komisaras ketinant e, nuvykti į e, Meksiką, Kiniją, Katarą ir į e, kitas šalis, jisai vyks kartu su pono Hoiganu ir tenai bus kalbama apie galimybę tenai plėtoti verslą. Ir tai nereiškia, kad tenai būtinai Kolumbijoje ir Meksikoje bus sukurtos naujos įmonės, bet svarbu yra tai, kad kad tai yra ekonominė diplomatija ir tai yra labai svarbu. Kilmės žymėjimas ir geografinių nuorodų žymėjimas. Tas žymėjimas jau egzistuoja Ir jisai taip gal galėtų būti panaudotas geriau, ypač kai eksportuojame produkciją už ES ribų. Tai ir stengsime daryti. Pone Dantan, jūs visiškai teisingai kalbėjote, bet aš norėčiau paprašyti jūsų paramos, jūsų pagalbos. Pagalvokite, pažiūrėjau, apie tai, ką jūs galėtumėte padaryti Prancūzijoje. Šis reglamentas suteiks mums didžiulės galimybės ir be abejo turime daryti viską, kad žmonės žinotų apie tas galimybės. Mes visi važinėjame po Europą, komisijos narys e, reguliariai skelbia įvairius pranešimus spaudai, komunikatus ir, ir e, e, kalba spaudos konferencijose, bet to nepakanka ir aš, aš todėl norėčiau, kad ir jūs plačiau apie tai kalbėtumėt, kalbėtumėt apie tą dokumentą. Ir paskutinis dalykas, taip, iš tikrųjų, logotipas. Yra geras dalykas, kurį galiu pasakyti. Šitos pinigus reikės panaudoti. Tai nebebu, nebeliks e, nuostatos, kad tai daroma savanoriškai. Ir taip mes žinome iš tikrųjų, kad žmonės labai dažnai nežino apie įvairius žymėjimus, apie įvairius logotipus ir taip e, stengsime tą problemą spręsti wyczerpaliśmy porządek punktów merytorycznych. Dėkuoju. Nu kągi mes išnagrinėjome visus darbo atvarkės klausimus susijusius su konkrečiais dokumentais. Ir džiaugiuosi da, e, išgirdęs jūsų žinia, džiaugiuosi, kad programa pradedama gyventinti. Dėkuoju Jums. Ir Norėčiau pasveikinti komisijos narį. Ir jei kitų pastabų nebus, tuomet mes galime pasižymėti e, koordinatų pateiktą informaciją. Ir beje, kolegos, šis postas yra paskutinisis šiais metais. Trečiame aukšte da, įvyks e, furšetas. Jis prasidės netrukus. Ir gal reikėtų dabar prisiminti mūsų nuveiktus darbus. Mums atrodė pato, kai mes patvirtinome bendrosios žemės ūkio reformos projektą, mums atrodė, kad metai bus labai ramus, tačiau ne, mes dirbame labai intensyviai, sprendėme, rengėme dokumentus dėl zootechnikos, čia aš žvelgiu į poną Dantaną, taip pat galiu taip pat pasveikinti poną Gejerą nes jie da, rengia dokumentus susijusius su da, medikamentais ir taip pat kalbėjome ir apie klonavimą ir glaudžiai bendradarbiavime su aplinkosaugos komitetu, beje, pirmą kartą taip glaudžiai buvo plėtojamas mūsų komiteto bendradarbiavimas. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra ponios Polson parengtas pranešimas. Ponia Polson jau nebedirba mūsų komitete, bet jie iš tikrųjų nuveikė labai daug. Ir dar vienas dalykas, tai yra ekologinis ūkininkavimas. Tam skiriame nemažai dėmesio ir beje, tai nėra labai paprasta tema, nes dažnai ji sukelia įvairių nuomonių ir minčių. Panas Hausling taip pat labai daug dirbo, ypač rengdamas dokumentus dėl vaisių ir daržovių dalymo mokyklose, ponas Tarabela. Jis nemažai prisidėjo prie mokslinių tyrimų, prie inžinierija, su inžinierija susijusių dalykų. Pone McIntyre taip pat. Ir ponas Nicholson parengė rengė pranešimą dėl pieno strategijos. Tai yra labai svarbus pranešimas. Nežinome, kokia yra situacija pieno rinkoje. Miškininkystės strategija. Na kągi, e, labai daug įvairių temų, labai daug įvairių klausimų. Kalbėjome ir apie žemės ūkio rinkų funkcionavimą, apie maisto gamybą, tarptautinę prekybą, tarp, transatlantinę prekybos ir investicijų partnerystę, ponė Mekantar, panas Nikolson prie to labai prisidėjo. Na, tikrai dirbome labai daug, daug darbų nuveikėme šiais metais. Ir turiu pasakyti, kad žemės ūkio sektorius jau dviejų metai išgyvena sudėtingą laiką ūkininkams gyventi yra sunku. Didelė dalimi taip yra dėl embargo, bet ir dėl to, kad buvo panaikintos pieno kvotos. Aš manau, kad kad svarbu yra ir tai, kad mes e, ieškome naujų rinkų savo produkcijai. Ir mes da, iš vat, štai šito dokumento matėme, kad kokios yra tendencijos. Ir mes turėjome visoms joms skirti nemažai dėmesio, turėjome reaguoti į pokyčius ir susidurime ir su naujais iššūkiais nuolatos. Aš norėčiau padėkoti visiems, kas prisidėjo prie mūsų komiteto darbo. Pagalvokite tiesiog, kiek daug mes nuveikėme per šiuos metus. Ponas De Castro taip pat uh, užsėmė Expo klausimais. Kalbėjome taip pat ir apie darbo vietų kūrimą žemės ūkio sektoriuje. Mes e, aptarėme įvairius e, klausimus, įvairias temas, dalėjomės nuomonėmis ir dažnai, dažnai tos diskusijos turi kažkokį rezultatą. Parlamente yra atstovaujama įvairioms nuomonėms ir tai yra ir puiku. Norėčiau padėkoti sekretariato darbuotojams, visiems mūsų benedarbėms, visiems padėjėjams ir visiems, kas dalyvauja vienai per kitaip mūsų komiteto darbe, klausosi mūsų posėdžių. Ir čia aš turiu galvoje ir įvairių kitų institucijų ir nevyriausybinio organizacijų atstovus, kurie skleidžia a, informaciją apie mūsų komiteto darbą kitose įstaigose, kitose tarnybose. Tai taip, nu, aš apibendrinčiau vykusius metus, norėčiau palinkėti jums visiems linksmų kalėdų, viso ko geriausio, geriausio ir tikiuosi, kad mes netrukus vėl pasimatysime. Ar galiu dabar jau baigti posėdį, ar dar turiu dar kažką pasakyti? Dabar žvelgiu savo patarėją. O, o, widzicie, widzicie, jak przecież my mamy jeszcze posiedzenie. Taip, taip, be abejo. Ketvirtadienį uh, dar vyks vienas mūsų komiteto posėdis, bendras beje posėdis su aplinkosaugos komitetu, pusė dešimtos prasidės. Taigi atleiskite už tai, gal kad aš to nepaminėjau, bet aš tai yra paskutinis mū, toks tik mūsų komiteto posėdis. Ir šiandien yra beje ir tarptautinė dirbožymio žiema, e, diena, atsiprašau. Ir atsiprašau, tą dieną, kai vyks posėdis, bus dirbožymio diena. Ir todėl mes turėjome surenkti tą posėdį ir turime jame dalyvauti. Ir prašau visų prisijungti prie mūsų ketvirtadienį. Pusė dešimtos prasidės posėdis. Ir nepamirškite ir dar kartą dėkuoju už tai, kad jūs man priminėte apie tai. Na kągi, ar bus kitų klausimų? Ne, tuomet aš manau, kad mes galime neskubėdami leistis žemyn į trečią aukštą kur pusė septintos prasidės furšetas. Visus Melonijai kviečiu jame dalyvauti. Dėkoju.